Right, good, good morning, uh, everyone. I think... Labas rytas visiems. Manau, kad jau reikėtų pradėti darbą, kad pernelyg neatsiliktumėm nuo tvarkaraščio. Kadangi pirmininkauju, noriu pasakyti, kad man tikrai yra didelė garbė pirmininkauti šio ryto dviem sesijoms. Esu pirmininkavęs ES posėdžiuose, bet prieš 25 metus tai buvo korepero posėdžiai ir tuomet buvo tik tai 12 valstybių narių, taigi darbas buvo paprastesnis. Bet aš galvoju, kad tai, jog nacionalinio parlamento atstovas pirmininkauja antrai darbo dienai, yra labai svarbus signalas Mm, kai siekiama užtikrinti nacionalinio ligmens atsakomybės įgyvenimą, bet taip pat ir ES ligmens atsakomybės įgyvenimą. Taigi labai svarbu, kad mes mokytumėmės dirbti kartu, nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas, jeigu galvojame, kad mm, kažkaip galėtumėm sistemingai ir prasmingai užtikrinti įvairių agentūrų, įvairių politikos ryčių parlamentinę priežiūrą. Uh, ir padaryti tai sėkmingai, dirbdami drauge nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas, komisija. Taip, visi kartu mes esame atsakingi už tai ir manau, kad mūsų indėlis yra vertingas. Iš šį turime dvi darbo sesijas. Pirmoji sesija, kurią tuoj pradėsime, yra ES sienų apsauga ir Europos solidarumas bei bendradarbiavimas Schengen erdvėje. Uh, E, Frontexo e, vadovas sėdi man kairėje ir iš karto po minutėlės suteiksiu jam žodį. Po to nuo 10.30 pradėsime baigiamąjį posėdį e, kurio pavadinimas būtų toks, kaip viską suderinti, kaip nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas gali sutvirtinti tarpusavio bendarbiavimą ir agentūrų priežiūrą būtent apie tai ir užsiminiau savo um, labai trumpame įžanginėme pasisakymę prieš minutėlę. Turėsime tris uh, kalbėtojus, pana Leitinin, kuris kalbės apie Frontexą, ponas Busutil, kuris dėja įstrigo dar. Uh, transporto kamščiuose, tačiau uh, tuoj prie mūsų prisijungs, jis yra Europos parlamento lybė komiteto narys ir ponė Sonoglu, kuri sėdi man kairė, taip kairėje, kuri yra Graikijos parlamento atitinkamo komiteto atstovė. Po to a, suteiksiu žodį dviem nacionalinių parlamento atstovams, vieną Europos parlamento nariui ir taip visi, kas užsirašėte, tikiuosi, turėsite galimybę pasisakyti iki 10.30 nacionalinių parlamentų, Europos parlamento narių labai prašysiu jų kalbėti neilgiau kaip dvi minutės, kadangi atimsite kitaip laiką pasisak... kitiems nariams pasisakyti. Tai iš karto paprašysiu poną Leitinin ir pradėti mūsų posėdį. Jisai naudosis PowerPoint medžiagą, kurią tikiuosi matysime ekranuose. Štai čia abiejose pusėse viršuje. Ir tokiu būdu galėsime geriau sekti tai, ką jis pasakos. Prašom, ponia Laitinen. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Man tikrai didelė garbė būti čia, dalyvauti bendrame Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų posėdėje šiuo labai svarbiu klausimu. Per dešimt minučių e, šiek tiek paaiškinsiu ar kiek priminsiu, E, sienų kontrolės e, sritį. E, pakalbėsiu apie tai iš Europos požio taško, po to aptarsiu keletą aktualiausių klausimų, kurie yra susijęs su Frontex darbu ir sienų kontrolė ES kontekste bendrai. Visų pirma, ką noriu pasakyti, tai yra reikia pažiūrėti pagrindinius tikslus. Man atrodo, jie yra dviejopi, dvilypiai. Visų pirma, tai yra migracijos rautų valdymas, kita vertus kova su nusikalstamumu, rimtu mm, organizuotu nusikalstamumu prie sienos. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad viskas prie sienos vyktų pagal taisyklės. Kita vertus, mūsų tikslas yra užtikrinti, kad teisėtas sienos kirtimas vyktų sklandžiai. Be abejo, visa filosofija, visas požiūris yra europinis dėl to, kad turime Europos politiką, Europos teisės aktus dėl sienos kontrolės, turime apginti ES vertybės ir interesus. Judėjimo laisvė yra viena iš, vienas iš kertinių akmenų, viena iš kertinių laisvių ir labai svarbu ją stiprinti ir propaguoti, ne vien tik tai gerbti ir paisyti. Tai tokia būtų aplinka, tokioje aplinkoje yra nubrėžiami mūsų tikslai. Toliau e, norėčiau priminti 2006 metų ES integruotos sienos kontrolės strategiją. Štai čia mes matome pagrindinius jos elementus. Pirmasis yra pra, specialistų darbas, penktas tai yra teisės aktų politikos kūrėjų elementas. Taigi labai svarbu galvoti apie sienos skirtimo patikrinimus, sienos kontrolę, priežiūrą, ką reikia. Mm, analizuoti, e, kaip nustatyti rimtus nusikaltimus prie sienos. Toliau yra geografinė mūsų darbo apriektis, kad dirbtumėm ne vien tik tai ties sieną, bet ir prie sienos, netoli sienos, už sienos taip pat. Ketvirtas elementas, kaip matote, bendradarbiavimas tarp agentūrų. Čia Aišku, dar galima smarkiai tobulinti mūsų darbą, apjungiant įvairias teisėjai saugos institucijas, struktūras, e, visus, kas veikia vietos regioninių, nacionalinių, europinių lygmenių prie sienų. Penktasis elementas, kaip aš jau sakiau, yra tai, kur dirba teisės aktų leidėjai, politikos kūrėjai, užtikrindami, kad visa teisinė bazė, visa reglamentavimo bazė būtų pakankama tiems specialistams, kurie dirba vietoje, kad jie galėtų tinkamai vykdyti savo uždavinius. Toliau pakalbėsiu apie Frontexo vaidmenį. Neskaitysiu visų teisinių nuostatų, tačiau pabandysiu apibūdinti mūsų vaidmenį. Taigi svarbiausia, valstybės narės yra atsakingos už e, ES išorės sienų kontrolę. Tai yra labai aiškiai pasakyta Lisabono sutartyje, tas požiūris yra taikomas visur, nuo Stoholmo programos, vidaus saugumo strategijos, visur tai yra bendra atsakomybė, dėl kurios nekyla jokių klausimų. Tai reiškia, kad Frontexas nėra kažkokia tai agentūra ar e, institucija, kuri priima sprendimus vietoj valstybių narių. Visuomet valstybės narės priima sprendimus e, dėl, pavyzdžiui, leidimo įvažiuoti į teritoriją ir taip toliau. Koks yra mūsų vaidmuo? Mūsų vaidmuo yra sukurti pridinę vertę greta to, ką daro valstybės narės. Ir čia mūsų įgaliojimai tikrai e, unikalūs. Mes esame Europinė agentūra. Esame įkurti tam, kad e, stiprintumėm europinį aspektą e, europinė sienų kontrolės kultūra. Europinė sienų kontrolės kultūra yra būtent tai, ko europiečiai, manau, iš mūsų nori. Taip, europiečiai nori, kad mes kontroliuotumėm Europos sienas, pasiremiant kertinėmis vertybėmis, mūsų interesais, visiškai e, gerbiant pagrindinės teises ir jas įgyvendant. Taigi siekiame sustiprinti vienodas taisyklių gyveninimą, bendarbiavimą, kad būtų galima pasiremti standartizuotais darbo metodais, įranga, apmokymas, čia taip pat yra labai svarbus, kai na kalba apie sienų kontrolę. Taigi tikslas yra, Frontexo tikslas yra pagerinti valstybių narių darbo efektyvumą, rezultatus. Ir čia mūsų įgaliojimai, kaip jau sakiau, yra tikrai unikalūs turime atitinkamas priemonės, kurios leidžia valstybės narės geriau informuoti apie situaciją. Turime labai platų analitikų tinklą valstybės narėse, kuris leidžia geriau informuoti valstybės narės apie esamą situaciją ir daryti ateities prognozes. Manau, kad tai yra labai svarbi pridėtinė vertė, kurią mes sugebame sukurti. Kita mūsų įgaliojimo dalis yra bendros operacijos ir bandomieji projektai. Manau, kad tai yra labiausiai matoma mūsų darbo dalis. Pavyzdžiui, Graikijos, Turkijos pasi, e, sausumos siena, Kanarų salos, įvažiavimo punktų operacijos, bendros operacijos. Štai tokie pavyzdžiai e, kurie labai aiškiai parodo, kokia yra mūsų veikla. Bet vėlgi šių bendrų operacijų tikslas nėra pakeisti e, nacionalinių struktūrų darbą, dirbti vietojų, bet prieš, sustiprinti e, nacionalinius e, pajėgumus. Ir šių bendrų operacijų tikslas yra būtent priimančios valstybės pajėgumus sustiprinti, kad jį galėtų geriau kontroliuoti sienas pati. Dabar reikia paminėti um, tyri, tyriamąjį darbą, um, mokymus. Um, mokslo tyrimus. ES visose valstybėse narėse yra tokios pačios mokymo programos bazinių lygmenių, taip pat vidutinio lygmens mokymo programas mes rengiame, galvojame jau ir apie aukštesnio lygio apmokymus, kad būtų galima būtent Europos sienų kontrolės europinį pobūdį užtikrinti. Toliau mūsų specialistai mūsų pajėgumai. O mūsų pagrindiniai ištekliai tai yra mūsų darbuotojai. Mes turime apie 300 darbuotojų, kurie dirba analitinį darbą. Turime visą metodiką, kuri m, leidžia išanalizuoti informaciją iš valstybių narių, bet ir iš kitų šaltinių. E, tai yra bendras integruotos rizikos analizės modelis, taip vadinamasis. E, jo e, produktai bus pateikiami valstybėms narėms, kad jos geriau žinotų, kokia yra situacija. Taip pat turime ir reagavimo pajėgumus. Turime specialistų visą grupę, platų tinklą ir turime ir įrangą visą reikalingą, ir, lėktu, ir um, lėktuvus, ir laivus, ir taip toliau. E, tai yra valstybių narių, aišku, pajėgumai ir mes patys esame apsirūpinę taip pat. E, aišku, sprendimas, ką ir kaip daryti, tai svarbiausia priimamas remiantis tuo, kad mes sukurtumėm pridėtinę vertę. Na ir galiausiai biudžetas iš esmės skirtas kompensuoti valstybių narių dalyvavimą bendroje veikloje, kurią mes koordinuojame. Tai irgi labai svarbus mūsų darbo išteklius. Dabar keli žodžiai apie ateitį. Aš jau paminėjau pakeistą reglamentą, kuris turėtų įsigalioti labai greitai. Tai reiškia, kad Frontexo strategija turės atitinkamai būti pakoreguota taip pat Reglamentas, aišku, yra išeities taškas, bet reikia taip pat paminėti ir kitų strateginių veiksnių. Pavyzdžiui, ta programa, kurią dabar vykdo Europos komisija, tai yra Europos mm, sienų stebėjimo sistema Eurosur. Tai taps pagrindinė priemonė keistis informaciją tarp valstybių narių ir Frontexo sienų kontrolės srityje. Mes taip pat, aišku, remiamės ir tuo, ką turėsime iš, kai baigsis diskusijos dėl finansinės perspektyvos, mes turėsime gyventi su tokiais finansiniais faktais, kokie jie bus. Tai reiškia, kad bus um, reikalinga geriau peržiūrėti prioritetus, labiau uh, griežtinti uh, rodiklių sistemą, dar kartą panalizuoti, kuriuose srityse mes galime labiausiai sukurti uh, pridėtinę vertę. Ačiū už Jūsų dėmesį. This... Dėkoju. Mūsų antrasis prelegentas, ponas Simon Busutil, mi minėjau, kad e, jisai rengia pranešimą čia parlamente apie naująjį reglamentą, reglamentuojantį Frontex veiklą. Jam žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau, buvau visiškai įstrigęs transporto kamštyje. Kaip Europos parlamento narys, e, pagal šio ryto diskusijų temą aš turiu kelti klausimą, kokia yra šios agentūros demokratinė atskaitomybė. Na ir mano atsakymas būtų štai koksai. Daug žmonių per keletą pastarųjų metų yra išreiškę dviejų tipų skundų apie šią agentūrą. Vieni iš jų gyvena tose valstybėse, kurias užplūdo dideli migracijos rautai ir jie mano, kad ji yra per silpna ir jų neapsaugo nuo to. Na, o antra kategorija yra žmonės, kurie sako, kad ta agentūra pernelyg nusižengia žmogaus teisėms savo darbą atlikdama. Be jokios abejonės į, į abu tuos susirūpinimus būtina reaguoti. Ir būtent tuos klausimus mes turėjome galvoje, kai visai neseniai patvirtinome reglamentą, kuriame yra atnaujinti agentūros įgaliojimai. Atsakant į tą susirūpinimą. Visiems buvo aišku, kad mums reikia atnaujinti reglamentą, kad agentūra būtų geriau matoma, būtų veiksmingesnė, bet tuo pat metu buvo labai aiški mintis, kad reikia taip pat sustiprinti ir Frontexo atskaitomybę. Tad ir norėčiau e, pasakyti, kaip mes tikimės padidinti tos agentūros demokratinę atskaitomybę, demokratinę priežiūrą ir tokiu būdu atsakyti į tuos e, du susirūpinimų tipus, apie kuriuos minėjau. Iš vienos pusės susirūpinimą dėl veiksmingumo, ant, na, iš antros pusės susirūpinimą dėl žmogaus teisų. Kalbant apie demokratinę priežiūrą, Europos parlamentas per savo pakeitimus bandė įgyvendinti visą virtinę pokyčių E, juos iš principo galima pavadinti demokratinės priežiūros stiprinimo veiksmais. Pavyzdžiui, mes pamandėme įrašyti nuostatą, kuri sako, kad e, pasienio pareigūnų skaičius, kurį kiekviena valstybė narė yra pasirengusi Frontexui priskirti, turi būti viešai skelbiama. Ir kad tie skaičiai būtų pateikiami taip pat ir Europos parlamentui. Tas pats pasakytina ir apie visą techninę įrangą, kuri yra priskiriama Frontexui. Jūs žinote, kad prieš e, keletą metų Frontexas susidurdavo su sunkumais įvykdydamas savo misijas, nes e, kai kreipdavosi į valstybės narės, prašydami ar pasienio pareigūnų, ar e, malūnsparnių, ar laivų, valstybės narės pateikdavo gražius pažadus, kad tokią įrangą pateiks, bet kai ateidavo laikas, ne visada tuos pažadus įvykdydavo. Na ir viena, vienas iš būdų, kaip priversti jas tuos pažadus geriau vystyti ir buvo ta nuostata, kad nuo dabar Frontexas turės periodiškai viešai skelbti, ką kiekviena valstybė narė suteikia, perduoda agentūrai. Dar vienas būdas, kaip demokratinį agentūros prižiūrėjimą patobulinti, yra štai koksai, kaip ir kitos agentūros, prieglopščio ar žmogaus teisių, ar netgi Europolas turėtų atsiskaitinėti Europos parlamentui. Ir tokiu būdu Europos parlamentas galėtų geriau stebėti, ką ši ir kitos agentūros veikia. Lygiai taip pat dabar Frontexas turės teikti Europos parlamentui informaciją apie sutartį susitarimus su trečiosiamis šalimis, kurias Frontexas sudaro. Mums labai svarbu, su kokiomis šalimis Frontexas bendradarbiauja, su kuriomis e, agentūrai pavyksta sudaryti susitarimus, kurios iš tų šalių žmogaus teisės rytyje nėra labai gerai pasirodžiusios. Dabar Frontexas turės, turės labai aiškiai Europos parlamentui atsiskaityti, kuriuose trečiosiose šalyse dirba Frontexo ryšių pareigūnai. Dabar keltą žodžių apie žmogaus teisų aspektą. Pradžioj sakiau, kad e, nemažai skundų praeitįje buvo susijęs su tuo, kad e, migracijos rytyje yra pažeidinėjamos žmogaus teisės. Buvo sakoma, kad na, iš tikrųjų, pavyzdžiui, daug žmonių žūsta jūroje. Aš vis tik turėčiau pasakyti, kad e, nereikėtų dėl tokių skundų pykti, nes kaip ten bebūtų, ES vertybės verčia mus visose situacijose neužmiršti žmogaus teisių. Kaip mes bandėme išspręsti šią problemą? Mes sukūrėme mechanizmą, kurį galima pavadinti stebėsenos mechanizmu, kuris leidžia pažvelgti į visų agentūrų veiklą iš žmogaus teisų požiūrio taško. Žmogaus teisų pareigūno pozicija dabar įkūriama agentūroje ir vykdydamas savo pareigas, tas pareigūnas bus visiškai nepriklausomas. Jam bus privalu bendradarbiauti su žmogaus teisų tarptautinėmis organizacijomis ir tokiu būdu visas agentūros bus stebimos iš, e, iš žmogaus teisų požiūrio taško. Jeigu būtų fiksuojama kokiu nors žmogaus teisų pažeidimu per vieną ar kitą agentūros misiją, Dabar pirmą kartą numatyta galimybė suspenduoti arba iš vis nutraukti agentūros misiją. Aš manau, kad e, didelė dalimi tai atsako į tą susirūpinimą, kuris buvo girdimas dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų. Yra keletas kitų būdų kuriais, mūsų manimo, mes sustiprinome demokratinę priežiūrą. Pavyzdžiui, kai kalbama apie bet kokių asmenų, su kuriais susiduria agentūra savo misijose, asmenių duomenų tvarkymą, agentūra privalo veikti pagal labai griežtas sąlygas, kurios numato duomenų apsaugos principus. bendradarbiaudami su mm, Europos duomenų apsaugos pareigūnų mes įrašėme nuostatą, kad agentūra privalo iškilus problemams ar klausimams tartis su duomenų apsaugos darbuotojais, jeigu tokių problemų jiems iškyla. Na, o kalbant apie gražinimo operacijas, ir čia bus mano paskutinė pastaba. Vėlgi, nemažai žmonių jautė susirūpinimą dėl to, kas atsitinka, jeigu žmonės gražinami į kilmės šalį ir ar kas nors stebi, kas tada su jais atsitinka. Ar iš žmogaus e, teisių požiūrio taško kas nors žiūri, kas jiems atsitiks sugrįžus į kilmės šalį. Na ir dabar reglamente mes turime nuostatą, kuri sako, kad Europos komisija kasmet ir kaip tik Europos komisija, o ne agentūra, turės atsiskaityti Europos parlamentui apie stebėseną, kuri buvo vykdoma e, per gražinimo operacijas. Nuo pat jų pradžios iki pabaigos. Ir beje, agentūra dabar pati gali organizuoti gražinimo operacijas, tai irgi svarbus dalykas, bet ji tai dabar darys griežtai stebint Europos komisijai, kuri dabar jau privalo mums atsiskaityti, ar buvo gerbiamas žmogaus teisės. Ir žinoma, vykdomasis direktorius gali būti periodiškai kviečiamas čia atvykti į Europos parlamentą. Džiaugiamės, kad jis toj pat sureaguoja į tokius iškvietimus ir atvyksta atsakyti į mums rūpimus klausimus. Na ir pagaliau biudžetas. Nereikia net kalbėti, kad jeigu neturite finansinių išteklių, tai vargu ar galėsite veikti veiksmingai. Europos parlamentas per pastaruosius septynerius agentūros gyvavimo metus visada buvo Frontexo sąjungininkas. Kalbant apie biudžetą, mes stengiamės padaryti viskas, kas įmanoma, kad e, agentūros biudžetas, ypač operatyvinis biudžetas, veiklos biudžetas būtų didinamas, kad e, agentūra galėtų veikti tinkamai. Tad e, Toks būtų bendras vaizdas, kai kalbame apie agentūros demokratinės priežiūros stiprinimą ir kokie yra instrumentai mums prieinami tam pasiekti. Žinoma, dabar jau, e, taip sakoma, kamoliukas yra agentūros. E, e, laukelėje ir nuo jos dabar jau priklausys, kaip viskas vystysis toliau. Na, o dabar žodis poniai Vasilikį Sonoglų viešo administravimo viešosios tvarkos ir teisingumo nuolatinio komiteto nariai iš Graikijos parlamento. Mes e, žinome, kad e, Graikijai teko susidurti su dideliais migrantų srautais prie savo sienų, Tad gal bus įdomu išgirsti, ką jį nori pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą garbę pristatyti Graikijos parlamento nuomonę. Tai iš tiesų labai svarbi tema mūsų šaliai. Graikija, kaip ir kitos ES pietinės valstybės, smarkiai nukentėjo nuo migrantų srautų. Mes turime il, pakankamai ilgą sausumos ir jūrų sieną, todėl pakankamai sunku ją apsaugoti. Nes e, daugelis migrantų naudoja, naudojasi Graikiją kaip tranzitinė valstybė, ten e, laikinai apsistoja ir galų gale keliauja giliau į Europos Sąjungą. per pastaros metus 132 tūkstančiai nelegalių migrantų pateko į mano valstybę ir buvo nustatyta apie 300 tūkstančių nelegalių migrantų, kurie yra apsistoję Graikijoje. Žinoma, šie skaičiai truputį sumažėjo lyginant su praėjusiais metais, tačiau jie vis dėl kelia susirūpinimą. Nes e, situacija Šiaurės Afrikoje, kaip žinome, nenurimo. Ir e, atsižvelgiant į politinę situaciją Šiaurės Afrikoje, galima spėti, kad migrantų srautai nenuslūks ir jų migrantų atvyks vis daugiau į Graikiją ir kitas pietinės valstybės. Mūsų pasieniečiai susiduria su tūkstančiai žmonių e, kiekviename mūsų sausumos ir jūrų sienos kilometre. Todėl mes jau nebegalime apsaugoti savo sienos. Ir mes turime dabar ne tik tai reaguoti į padidėjusių spaudimą prie sienų, bet susidurime ir su visuomenės būkštavimais. Visuomenė bijo, kad pas mus yra per daug migrantų, todėl kyla neramumai ir brusdėjimai bei demonstracijos pačioje Graikijoje. Kaip žinote, migracija susijusi ne tik tai su sienų apsauga, bet ir su prieglapščio teikimu. Vadinasi, tai yra pakankamai brangus procesas, siekiant apgyveninti daugybę migrantų. Ir e, jau galų gale šita prieglapščio sistema yra smarkiai kritikuojama Graikijoje ir aš manau, kad visai teisingai. Aš norėčiau šį bitą paaiškinti. Žinoma, e, galima manyti, kad e, kritika yra visiškai teisinga, Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad Graikija negali būti lyginama su kitomis ES valstybėmis narėmis. Mes esame sunkesnėje situacijoje. Nes Graikija susiduria su didesniais migrantų srautais negu kitos valstybės narės, todėl mūsų situacija e, yra e, sunkesnė e, bei reikia imtis kitokių priemonių negu kitose valstybėse narėse. Mes turime pakeisti prie, savo prieglaušio teisės aktus. Be to, E, turime e, užtikrinti ir atitinkamas sąlygas tiems, e, tiems migrantams. Taigi aš manyčiau, kad ne tik Graikija turėtų prisimti atsakomybę už tos migrantus iš prieglopstį, bet ir kitos valstybės narės. Nes mes, Graikijai, esame priklausomi nuo savo geografinės padėties, mes nesame dėl to kalti. Taigi remiantis šituo e, principu, kad pirmoji valstybė, kuri priima migrantus, yra už juos atsakinga, e, man atrodo, kad šis principas turi būti persvarstytas. Ir tos e, e, valstybės, kurios dabar yra prie išorinių ES sienų, jos dabar neša daug didesnę naštą. Joms yra žymiai sudėtingesnė situacija. Graikijai, pavyzdžiui, dabar net nebeįmanoma suvaldyti tų migracijos rautų. Ir mes negalime dabar e, bandyti visko suversti Graikijai ir sakyti, kad Graikija turi tvarkytis su tais e, graikais. Nes jau matėme pirmasis tragedijas, Eschilo pavyzdžiui, e, tragedija, kai žmonės, migrantai skęsta jūroje ir neįmanoma jų net išgelbėti, nes nėra tam pajėgumo. Taigi, aš, aš manau, kad e, turi prisidėti ir solidariai kitos valstybės narės stengiamas ištaisyti šią situaciją. Taigi, ponios ir ponai, aš bandau bent jau pavaizduoti jums šiek tiek, kaip atrodo situacija prie ES išorės sienų. Aš manau, kad e, ši situacija aiškiai rodo, kad ES išorės sienų apsauga yra ne nacionalinė, bet visa europinė programa. Todėl ši problema turi būti sprendžiama ES lygiu. Todėl Frontexo parama Graikijos institucijoms yra labai svarbi. Mes turime stiprinti ES e, išorės sienų apsaugą. Tačiau turi būti suteikta ir galimybė pašalinti ir tam tikrus e, techninius trūkumus. Vadinasi, turi būti naudojamos geresnės technologijos e, sienų priežiūrai, be to nelegalių migrantų valdymui. E, operacija Poseidonas e, buvo atlikta e, Turkijos ir Graikijos pasienė ir ši operacija parodė, kad galima bendrai imtis priemonių ir valdyti migrantus rautus. Frontexas prisidėjo prie operatyvinio veiksmų veiksmingumo E, viduržėmio jūros regione ir manau, kad turėtų šita veikla būti tesama ir toliau. Manau, kad e, ši e, Poseidono programa turėtų būti nuolatinė. Mums reikia atitinkamo institucijų paramos tokiu atveju. Tiek kalbant apie prieglobstį tų migrantų, tiek kalbant apie gražinimą migrantų į jų kilmės šalis. Tik tai taip galėsime išspręsti e, migrantų iš, trečių, iš trečiųjų šalių problemą. Nes e, dabar, pavyzdžiui, tie trečiųjų šalių piliečiai, kurie e, atvyksta į Graikiją, dėl įvairių priežasčių negali būti gražinti į savo kilmės šalis, nes būtent jie persekėjimai arba kyla kitų problemų. Mes turėtume labiau apsvarstyti tas taisyklės, kurios susijusios su savanorišku grįžimu, labiau jas taikyti arba su prievartiniu gražinimu. Turi būti sutartos tam tikros atitinkamos sąlygos su trečiosiomis šalimis, kurios priimtų savo pabėgėlius, jei tai įmanoma. Todėl mes turėtume sukurti tam tikras paskatas trečiosiam šalims bendradarbiauti su mumis, kad e, būtent jos priimtų atgal tos pabėgėlius. Mes dabar e, jau galima įvertinti bendradarbiavimą su Turkija. Jis iš tiesų buvo teigiamas. Mes padarėme atitinkamą pažangą saugodami savo sienas, įspręsdami pabėgėlių klausimą. E, todėl labai svarbu e, pasirašyti e, redmisijos sutartį tarp Turkijos ir ES. Taip pat svarbi, pavyzdžiui, tokia sutartis būtų su Pakistanu. Ir turėtų būti paspartintos dėrybos dėl tokios sutarties su Maroku. Be to, su kitomis trečiosiomis valstybėmis taip pat turi būti aptariamas šis klausimas, būtent su tomis valstybėmis, iš kurių ir atvyksta daugiausia migrantų. E, tai yra Šiaurės Afrikos pirmiausia valstybės, bet e, Afganistanas ir Iranas taip pat yra svarbios šalis tokiu atveju. Šita ta parlamentinė konferencija yra labai svarbi, keičiantis tokia informacija ir nuomonėmis. Ir dar kelios pastabos apie e, Frontexas. Apie Frontexą. Iš esmės, e, tai, kad mes svarstome e, Frontexo vaidmenį ir taip pat ir Europolo bei kitų agentūrų vaidmenį, yra labai svarbu siekiant juos demokratiškai kontroliuoti, atlikti jų parlamentinę priežiūrą. Tai, e, tik tai per tokią demokratinę priežiūrą mes galime užtikrinti, kad šios agentūros nepažeis žmogaus teisų ir veiksmingai vykdys savo veiklą. Mes turime sukurti atitinkamą strategiją ir tam tikrą struktūrą, e, kuri leistų toms agentūroms atlikti savo užduotis, veiksmingai atlikti, taip pat e, mes visi galėtume bendradarbiauti, padėdami toms agentūroms. Be to, mes norime didesnės ES integracijos. ES e, e, demokratinės šaknys neturi būti pamirštos. Nes e, jeigu mes nebūsime solidarios valstybės narės ir nepadėsime viena kitai, bet neturėsime stiprių agentūrų, tai mes negalėsime gyveninti savo demokratinių tikslų, apginti savo vertybių. Todėl Frontexas turėtų atlikti svarbų vaidmenį e, visoje šioje struktūroje. Žinoma, dabartinė situacija galbūt e, nėra pati tinkamiausia e, didinti finansavimą arba plėsti įgaliojimus kokiam nors agentūrams. Tačiau mes turime atsižvelgti į tas agentūras, kurios nuveikia didžiausią darbą mūsų šengeno erdvėje bei saugat mūsų išorės sienas. Mes turime joms padėti. Tačiau, kaip matome, ne viskas tinkamai klostosi ES. Nėra sprendžiamos tos problemos, kurios turėtų būti sprendžiamos. Mes neturime dėl savo nesutarimų sukelti grėsmės bendrai Šengeno erdvėjai mūsų vidaus sienų panaikinimui. Mes e, todėl turėtume nuolat pabrėžti solidarumo principą. Nuolat vertinti ir įtvirtinti savo vertybės, kurios yra jau nustatytos Lisabono sutartyje. Tos vertybės turi būti įgyvendinamos. Po e, Lisabono sutarties prieimimo jau praėjo dviejai metai, o mes vis dar dėlsime priimti atitinkamus sprendimus, kurie įtvirtintų tas vertybės. Taigi mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų klaidos nepadarytų žalos ES piliečiams. Turime iškelti klausimą, ko mes norime. Mes norime daugiau Europos ar nenorime tos Europos. Taigi, ponios ir ponai, reikėtų e, atsižvelgti į tai, kad ES piliečiai ir taip jau kenčia nuo atitinkamų ekonominių krizių ir mes turime neatgrasyti jų nuo bendros Europos idėjos. Well, Ačiū, man atrodo, kad niekas negali abejoti mm, problemų, su kuriamis susiduria Graikija rimtumu ir manau, kad tikrai labai svarbu tas problemas prisiminti. Turiu nemažai užsirašiusių, mm, kurie norėtų pasakyti, o turime tik tai 40 minučių laiko, taigi labai prašyčiau neviršti e, dviejų minučių pasisakymą. Tomas Krulik iš Čekijos senato. Vážení kolegové, Rád bych vás seznámil s postojem Českého senátu. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau papasakoti apie situaciją Čekijos senate, kaip yra sprendžiami klausimai susiję su Frontexo darbu. Um, Čekijos senatas galvoja, kad e, sienų kontrolė yra valstybių narių kompetencija, kurios yra visiškai atsakingos už visas priemonės, kurių yra imamasi ES. Taigi ES lygmenių taikomos priemonės turi padėti valstybėms narėms įgyventi šią pareigą. Ir Čekijos senatas nori atkreipti jūsų dėmesį tai, kad um, mes mm, neigiamai vertiname Frontex įgaliojimų plėtimą, galvojant apie tai, kad turi būti sukurtos tarsi Europinės pasienio kontrolės pajėgos. Um, mes galvojame, kad negerai, kad Frontex įgaliojimai vis labiau plečiami yra būtent šią linkme. Ir noriu pasinaudoti šią progą progą ir pasakyti, kad Frontexo vaidmuo turi būti tik tai um, koordinavimas ir um, e, apmokymas. Reikia taip pat atkreipti e, dėmesį į tai, kas vyksta už ES ribų. E, ypač pietinė siena susiduria su didžiuliais sunkumais ir reikia, kad būtų pakankamai dėmesio skirta pietiniai sienai, bet reikia nepamiršti ir rytinės ES sienos. Norėčiau iškelti klausimą kolegiai iš Graikijos. Kaip jūs vertintumėt bandomąjį projektą vykdomą Graikijoje? Taip pat prisiminsiu vakarykščias diskusijas dėl ES agentūrų darbo priežiūros, kurią turėtų vykdyti Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Aš taip suprantu, kad um, Europos parlamentas ir ES agentūros palaiko glaudų ryšį. Bet e, po vakarykščių diskusijų e, man sudaro toks įspūdis, kad e, nacionaliniai parlamentai tarsi neturi jokio kito vaidmens, kaip tik tai kontroliuoti tai, kas vyksta nacionaliniu lygmeniu, tik tai sekti Europos parlamento išvadas. Galbūt aš šiek tiek sutirštinau tas spalvas. Ačiū. Galbūt tą paskutinį klausimą aptarsime paskutinėje sesijoje. O dabar Vengrijos parlamento atstovė ponė Monika Lambert. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. kadangi politikoje esu dar neseniai, tai vienas išmintingas bičiulis atkreipė mano dėmesį į tai, kad dažnai tai, kaip judama, yra svarbiau negu kada yra judama yra svarbiau negu pats judėjimas. Taigi, kai eina kalba apie Frontexą ir bendrą saugumą šioje srityje, aš norėčiau paminėti du pavyzdžius, kaip svarbu yra judėti tinkamu laiku. Prisiminkime Madrido teroristinį išpolį, kuris sukrėtė visą Europą ir nusinešė daugybę gyvybių. Aš tuo met e, Vengrijoje buvau vidaus reikalų ministrė ir surengėme e, vidaus reikalų ministerijoje neįlinį posėdį, prieėmė skubius sprendimus, e, pateikėme taip Numatėme taip pat atitinkamas priemonės pagal um, tarybos išvadas ir sprendimus dėl to, kaip sustiprinti saugumą Europoje, kaip keistis duomenimis, kaip gilinti bendradarbiavimą tarp žvalgybos tarnybų, teisės saugos tarnybų, kaip spartinti šios procesus, nes uh, tie baisus įvykiai privertė mus tai padaryti. Tačiau ir dėl Frontexo jau 2008 metais buvo reikalavoma išplėsti e, teisinę bazę reglamentuojančią Frontexo darbą. Tuomet vyko labai sudėtingos dėrybos. Šių metų pradžioje, kuomet e, e, pietų valstybėse, Libijoje ir kitur prasidėjo tie procesai, mus taip pat tai paspartino priimti atitinkamus reikalingus sprendimus. Taigi noriu pabrėžti, kad demokratinė priežiūra, kurią turi vykdyti parlamentai, užtikrindami, kad būtų laikomasi teis, teisinių nuostatų, pagrindinių teisų, yra labai svarbu. Tačiau galbūt tai nėra priežastis lėtinti darbo tempus, nes kyla nauji pavojai, e, naujo, e, nauji iššūkiai šios dienos pasaulyje. Taigi labai svarbu laiku reaguoti į tuos iššūkius. Tai yra mūsų atsakomybė. Ir aš čia gal kreipiuosi labiau nei prie legendus, bet į kolegas politikus. Ir noriu pasakyti, kad mes turime renktis naujiems iššūkiams, naujoms grėsmėms. Todėl aš pasisakau už tai, kad reikėtų Frontexo įgaliojimus išplėsti. Be abejo, užtikrinant visą e, jo darbo kontrolę. Ir čia aš prieštaraučiau kolegai iš Čekijos. Aš manau, kad ir Europos parlamentas, ir nacionalinių parlamentų politikai neša didžiulę atsakomybę. Frontexo direktorius pasakė, kad jie sprendimų nepriima. Jie tik tai įgyvendina sprendimus ir tai yra teisinga. Tačiau tai nereiškia, kad mes turėtumėm lėtinti savo darbo. Ponas Ambrakis, Europos parlamentas. O Frontex. Ačiū, panė pirmininkė. E, Frontexas iš esmės yra labai svarbi priemonė, kurią mes naudojame e, vykdydami ES politiką. Būtent kovodami su migracijos srautais iš Afganistano, iš kitų šalių. Tačiau e, šios priemonės e, yra nukreiptos ir prieš e, darbuotojus ES. Nes tokiu atveju taikomos įvairios papildomos žvalgybos priemonės pavyzdžiui, taikoma elektroninė žvalgyba, e, kontroliuojamas e, elektroninis paštas, e, lėktuvai paverčiami milžiniškais kalėjimais. Tačiau ant, antra vertus Frontexas taip pat ne viską kontroliuoja. Žmonės kesta jūroje, nes jiems nepadedama. Migrantai bando vargais negalais patekti į ES ir žūsta pakeliui. Žmonės, e, kurie patenka vis dėlto Europos Sąjungą, jie patenka į stovyklas, e, kuriuose gyvena nežmoniškomis sąlygomis, e, kyla pavojus jų gyvybė ir sveikatai. Ir aš manau, kad Europos Sąjunga tokiu atveju turėtų taikyti atitinkamas Dublino reglamento taisyklės tiems asmenims, kurie prieš 18 mėnesių, pavyzdžiui, yra atvykę į ES valstybę narę. E, Frontexas negali išspręsti visų problemų, ypač susijusi su ES teisės aktais. Todėl aš e, e, reikalaučiau aš panaikinti Dublino, Dublinas 2 reglamentą ir užtikrinti migrantų arba prieglaušio prašytojų prieigą prie vandens, prie maisto ir prie elementarių e, poreikių tenkinimą. Taigi būtent, nes e, jeigu jie netvyksta, tai nukenčia ir mūsų darbo rinka, nes jie yra būsimi darbuotojai. Michael Felton, Maltas atstovų rūmai. E, dėkuoju, panė pirmininkė, aš esu iš mažos Maltos salos, geografiškai ji yra prie pietinių ES išorės sienų. Uh, ir tikriausiai galėjote tikėtis, kad aš bandysiu šią temą pasisakyti. Konkrečiai norėčiau pašnekėti apie Frontex vaidmenį kontroliuojant e, nelegalią migraciją. Kitaip sakant, pakalbėti apie tai, ką direktorius pavadino migracijos valdyseną ar valdymu. Mes norėtume, kad Frontexo vaidmuo būtų ir toliau stiprinamas. Ypatingai toj srity, kuri vadinasi migracijos valdymu. E, ką tik kalbėjęs kolega paminėjo tam tikrą susirūpinimą dėl e, gražinimo operacijų, dėl repatriavimo Tačiau e, žiūrint į tai, kas vyksta viduržėmio jūroje, reikia pasakyti, kad e, mano paties šalis praeitįje dalyvavo Frontex operacijose ir priėmėme Frontexo pajamas savo teritorijoje. Tačiau per Pastuosius du metus mes to nedarome. Tai yra susiję su tam tikromis mūsų įstatymų nuostatomis bei su pačio Frontexo evoliucija. Šiais metais e, Frontexas e, daug aktyviau veikia prie Graikijos-Turkijos sienos Ir tai verčia mus prisiminti kai kurias problemas susijusias su e, Dublinas 2 e, susitarimu ir kitas problemas. Aš pasistengsiu nesiplėsti čia, nes e, nėra pernelyg daug. Agentūra iš tikrųjų suvaidino savo vaidmenį kovojant su nelegalia migracija. Koks tas vaidmuo bebūtų, Dabar neišvengiamai turime žiūrėti, kas vyksta Šiaurės Afrikoje ir e, kokiu pasiekmiu tai gali atnešti. Švedijos e, Rikstago atstovas dabar. Tak, herr ordförande, e, och tak. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už pranešimą apie Frontex veiklą, mes savo parlamente aktyviai svarstome šią problemą. Ačiū taip pat, kad paminėjote, kad e, Europos parlamentas e, rengia savo pranešimą apie Frontexo demokratinę priežiūrą. Bet aš norėčiau paklausti Frontexo direktorius, kuris kalbėjo apie mm, agentūros gebėjimų stiprinimą ir sakė, kad e, į agentūros veiklą reikėtų žiūrėti kaip į tam tikrą pridėtinę vertę prie to, ką daro valstybės narės. Tuo pat metu yra tam tikrų valstybių narių, kurios galvoja, kad Frontexas dar stipriau turėtų veikti, būti dar veiksmingesnis. E, e, mes žiūrime į e, teisės aktus susijusius su Schengeno erdvė ir matome, kad Frontexai ten keliama daugiau reikalavimų. Siekiama, kad Frontexas dar efektyviau veiktų. Ir aš norėčiau paklausti direktoriaus, ar jis mato, kokiu nors teisinių kliučių, kurios neleidžia Frontexui veikti e, efektyviau, veiksmingiau? Ar, ar, ar nevertėtų mums susitelkti ties, ties tomis kliūtimis? Ir ar, ir ar yra kažkokių e, reikalavimų specifinių reikalavimų, kurie kyla iš Europos parlamento pusės jums. Ponas Keith Vaz iš bendruomenių rūmų. E, dėkoju. E, keletas labai trumpų pastabėlių. Pirmoji politinė. Aš į Junktinę karalystę atvykau kaip pirmos e, kartos imigrantas atvažiavau iš Jemeno, o tėvai buvo kilę iš Indijos. Ir labai svarbu skirti, apie ką mes kalbame. Mes turime kalbėti apie nelegalę imigraciją, apie piknaudžiavimą e, žmonių, kurie sumoka didelės pinigų sumas pasitikėjimu. Man e, teko apsilankyti prie Turkijos-Graikijos sienos. Draugė su komiteto nariais mes nuvykome į Felakijų vietovę ir mes labai aiškiai savo akimis pamatėme, kad Graikija susiduria su didžiulė krize, kai atvyksta tokie dideli e, migrantų srautai. Pati Graikija išspręsti šito negali ir mes turime neužmiršti, kad galų gale tie imigrantai nusės Londone, Paryžiuje ar kur kitur. Vadinasi, visi turime Graikiją paremti. Dėl Frontexo. Ir aš, ir mano komitetas remia Frontexo veiklą, bet aš manyčiau, kad Frontexas turėtų didesnį operatyvinį vaidmenį. Ir čia mums reikia ne vien tinkamos e, teisinės sąrangos, mums reikia reaguoti į tai, kad e, Frontexo sėkmės laidas yra greitos operacijos, greitas reagavimas, vadinamosios rabit operacijos. Aš manau, kad mums būtina sustiprinti būtent šiuos gebėjimus. Tai baigsime tada kalbėtojų sąrašą. Iš tikrųjų, jeigu, turėsime, jeigu visi laikysime tik tai dviejų minučių pasisakymo laiko, tai dar prelegentai tai galės atsakyti. Viktor Pedžio iš Čekijos deputatų rūmų. E, Dėkui za slovo, e, važinė. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikite man žodį. Ponios ir ponai, norėčiau pasiteirauti pono Laitinino Frontex direktoriaus dėl išorės ir vidaus sienų Europos Sąjungoje. Norėčiau pasakyti, kad Čekijai Šengiono projektas yra sėkmės pavyzdys užtikrinantis laisvą asmenų judėjimą. Tačiau pastaraisiais keliariais metais matome augančias problemas, dėl, aišku, dėl ko kyla diskusijų dėl Šengeno principų įgyvendinimo. Todėl mes labai tikimės, kad šios diskusijos leis pagerinti vidaus ir išorės sienų situaciją, kad iš tikrųjų nebereikėtų e, vėl galvoti apie vidaus sienų kontrolės atkūrimą, apie ką pastaruoju metu kalba kai kurios valstybės narės. Aš sakyčiau, kad Frontexo vaidmuo vis tik tai turėtų būti tik tai koordinavimo vaidmuo, tai yra jis turėtų tik padėti valstybėms narėms įgyventi savo pareigas. Tačiau ES priėmė kitokį sprendimą dėl Frontexo. Dabar Frontexas turės galimybę e, samdyti pasienio kontrolę kontrolės pareigūnus e, iš ES valstybių narių ir taip toliau. Aš manau, kad e, tai dar viena priežastis, e, kodėl nereikėtų Frontex užsidaryti vien tik tai ES viduje. Čekija ypatinga problema, aišku, yra. Um, Vokietijos ir Čekijos sieną ir tai, kaip um, dirba Vokietijos uh, teisės saugos ir sienos kontrolės pareigūnai. Mes pasisakome prieš tai, kad ES imasi visiško lyderio vaidmens. Mes galvojame, kad vidaus sienų kontrolė gali būti atkurta tik tai ypatingose situacijose, kuomet iškyla tikrai labai rimta grėsmė žmonių saugumui vidaus. Um, vidaus saugumui valstybėse. Priešingų atvejų, manau, būtų galima piknaudžiauti tokią priemonę. Aš norėčiau paklausti, pono Latinin, ką jūs galvojate apie tokios kontrolės įvedimą, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, um, argumentas yra netinkamas migracinių srautų valdymas. Ar jūs galvojate, kad gal verčiau reikėtų stiprinti išorės sienų kontrolę ir tuomet nebereikėtų tiek smarkiai galvoti apie savo vidaus sienų kontrolę? Ačiū. Thank you very much. Uh, Mr. Kelvin Hopkins of the House of Commons. Ačiū. Uh, Kelvinas Hokas iš Drovinių rūmų. Ačiū, panė pirmininkė. Iš esmės, aš skirtingai galvoju negu paskutinis kalbėtojas. E, aš e, e, dalyvau kartu su mm, Frontexo atstovais Varšuvoje ir mes aptarėme jų veiklą. Ir iš esmės iškeliame tokį klausimą. Kodėl mes ne, negalėtume nustatyti sienų kontrolės ne ES piliečiams, kuri būtų pakankamai griežta ir neleistų patekti į ES nelegaliams migrantams, nusikaltėliams ir prekiautojams žmonėmis. Nes dabar žmonės, kurie patenka per ES išorės sieną į ES vidų, jie gali keliauti per visas valstybės narės be jokių kliūčių. Ir taip negalime užtikrinti vidaus saugumą. Ir mes e, matome įvairių surūpinimą keliančių pranešimų Čia e, Britanijos spaudoje kad didėja nusikalstamumas ir viena valstybė narė netgi savališkai nusprendė uždaryti savo sienas, gindamasi nuo nusikaltelių. Ir iš esmės didžioji e, Britanija nenori stoti į Šengeno e, sritį, e, nes būtent dėl šių priežasčių, nes neįmanoma užtikrinti vidaus saugumo. To, tokio atveju šitą išorė, mm, nedidelę išorės sienų kontrolę padeda žmonėms, migrantams iš viduržėmio jūros regiono patekti į Europos Sąjungą. Žinoma, e, manau, kad išorės sienos mes galime apsaugoti, tačiau e, tam reikia labiau e, kooperuoti mūsų, labiau subendrinti mūsų pastangas. Žinoma, Aš pritariu e, e, laisvo judėjimo principui, e, tam pritarė didžiojos Didžiosios Britanijos atstovai. Tačiau reikia ir atitinkamų priemonių, kurios užtikrintų saugumą. Ačiū. Dabar Vokietijos Bundestag atstovas. Ačiū. Norėčiau pritarti pono Angurakio pasisakymui. Aš pastaraisiais metais labai intensyviai domėjausi žmogaus teisų organizacijų kritiką Frontexui. Ir nu, pastebėjau, kad per pastarosius metus nieko per daug nepasikeitė. E, žmogaus teisų e, apsaugos organizacija Human Rights Watch pateikė e, tyrimą, kuriame buvo rašoma apie Frontexo netinkamą migrantų valdymą, tai pabėgėlių stovyklose Graikijoje. Iš esmės ten kalbama apie e, Frontexo vykdomas e, skubės operacijas per rabit, su rabit būreis ir šitų e, pabėgėlių patalpinimą į tam tikras stovyklas, kur jie gyvena nežmoniškomis sąlygomis. Šitoje ataskaitoje buvo ir pažymėta, kad sąlygos tose stovyklose netitinka ES standartų ir yra tikrai nežmoniškos. Ir Human Rights Watch direktorius aprašė tokią situaciją kaip e, nerimo kelinti prieštaravimą būtent e, teisingumo teismo sprendimui, kad e, pabėgėlių gražinimas į jų kilmės šalis pažeidžia ES pagrindinius principus. Dar kitas dalykas dėl Graikijos ir Turkijos pasienio aš e, sužinojau, kad e, ten turėtų e, būti iškastas griovys 7 metrų gylio ir kelių šimtų kilometrų ilgio, kuris turėtų apsaugoti nuo migrantų ES išorės sieną. Aš norėčiau paklausti, ar toje operacijoje, tai yra griovio kasimo darbuose dalyvavo ir Frontexo pareigūnai, ar tai yra vien tik tai Graikijos sprendimas, ir ar dabartinis Frontexas e, su visų mūsų pagalba galėtų panaikinti tuos žmogaus teisų pažeidimus ir kokios kompetencijos ribos yra Frontexo būtent susijusios su žmogaus teisėmis. Dar vienas dalykas. E, Tunisas dabar susiduria su sutinga situacija, 900 tūkstančių pabėgėlių iš Libijos dabar e, pateko į Tunisą. Ir Tunisas dabar nesusitvarko su tuo srautu. Ir e, dabar Graikijos kolegė sakė, kad 132 tūkstančiai migrantų pateko į ES. Aš manau, kad ES tai nėra didelė problema e, priglausti tos žmonės, užtikrinti jiems žmogiškas sąlygas. Aš nesuprantu, kaip e, tokia šalis kaip Tunisas gali daugiau ar mažiau susitvarkyti su tokiais migrantų srautais, o ES ne. Vadinasi, mes turime e, tai, taikyti solidarumą, negindamiesi nuo migrantų, bet e, reikia solidarumo e, užtikrinami tinkamas sąlygas tiems migrantams ir kovodami su organizuotų nusikalstamumu. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas yra panas Keselis iš Austrijos parlamento. Pone pirmininkė, diskusijų dalyviai. Galbūt mano požiūris bus šiek tiek kitoks. Frontexas man yra tikrai sėkmės istorija. Tai yra puikus pavyzdys, kaip mes galime apsaugoti savo e, Šengeno zoną, savo išorės sienas. Nes aš manau, išorės sienos apsauga tai yra kiekvienos valstybės narės e, reikalas, tai mūsų visų reikalas. Ir e, manau, kad Frontexui turėtų būti suteikti papildomi įgaliojimai, nes tik taip užtikrinsime tinkamus standartus sienos, apsaugų, sienos apsaugos ir žmogaus e, teisės bus paisomos. Ir Graikija parodė, kokią reikšmę turi šią, ši organizacija, tai yra Frontexas, jos sienų apsaugai, nes Frontexas dabar padeda įveikti didžiulės problemas graikams. Ir aš norėčiau paklausti e, e, Frontexų direktorius. Taigi, e, kokių dar galimybių reikia, ko dar reikia Frontexui, kad Frontexas veiktų dar geriau ir kad galėtų teikti geresnę pagalbą valstybėms narėms? Labai ačiū. Galvoju, kad tai buvo ypatingai naudingos diskusijos, labai platus išsakytų nuomonių spektras kaip ir turėtų būti, kuomet yra 27 nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas dirbantis kartu. Buvo daug ir iškeltų klausimų, ypač Frontexo direktoriui. Taip irgi turėtų būti, kadangi mes stengiamės nubrėžti kelią, kaip būtų galima užtikrinti tinkamą šio agentūrų parlamentinę priežiūrą ir ši sesija mums padeda tai padaryti. Taigi suteikiu žodį ponu Latinen visų pirma, o po to ir kitiem dviem prelegentams suteiksiu žodį. Taigi, pone Latinen, prašom. Much, uh, Labai ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau labai padėkoti visiems tiems, kurie išsakėte savo nuomonės, iškėlėte klausimų. pasistengsiu atsakyti į visus tos klausimus kartu, sudėliodamas juos į keturias grupės, o po to pe, aptarsiu konkretų Austrijos parlamento nario klausimą. Visų pirma, dėl parlamentinės priežiūros. Kaip ponas Simon Busitil pasakė, tai jau yra pakankamai plačiai viskas numatyta, be parlamentinės priežiūros yra dar ir Europos komisija, taryba, kurie taip pat dalyvauja šiame procese kaip, kaip įstatymų leidėja, pavyzdžiui, biudžeto institucija taip pat. Matome, jog šių ES institucijų vaidmuo prižiūrint Frontexą stiprėja. Taigi aš galvoju, kad parlamentinė priežiūra ir demokratinė kontrolė um, yra pakankama. Tačiau, aišku, reikėtų dar numatyti ir tam tikros operatyvinės laisvės, kiek tai reikalinga. Toliau dėl valstybių narių vaidmens. Lisabonos sutartyje aiškiai nustatyta, jog sprendimai, veiklos įgyvendinimas, atsakomybė yra valstybių narių rankose. Frontexas neturėtų perimti šios atsakomybės, neturėtų atimti šių galių iš valstybių narių. Tai yra visiškai aiškus išeities taškas visam tam, ką mes darome. Ir tai aiškiai reikia suprasti. Ir teisingai suprasti Frontexas yra atsakingas už valstybių narių operatyvinio bendradarbiavimo koordinavimą. Tai buvo visuomet paremta savanoriškų bendradarbiavimų, dabar su naujoju reglamentu bus daugiau privalomojo pobūdžio. Reik, turės būti įsipareigojama taip pat ir dalyvauti tame operatyvinėme bendradarbiavime, kurį koordinuos Frontexas. Mes esame atsakingi būtent už koordinavimą, ne už sprendimų prieimimą vietoj valstybių narių. Trečias momentas pakankamai įdomus. Esminis klausimas susijęs su neteisėta migracija, migracijų srautų valdymu. Per nelik dažnai mes esame linkę galvoti, jog sienų kontrolė yra tas auksinis raktelis, kuris padės išspręsti visas problemas. Turime pamiršti tokias iliuzijas. Sienos kontrolė yra tik tai sprendimo dalis, bet tikrai ne visas sprendimas. Ką mes neseniai matome prie ES išorės sienų, yra tai, kad problema yra gal ne pasienio kontrolės, pasienio priežiūros pajėgumai, o akivaizdu, kad uh, nepatikrinto, neprižiūrimo patekimo ES per išorės sienas yra labai nedaug. Problema yra visos procedūros po to. Ir tai jau buvo pasakyta, kaip visos prieglopšio procedūros, visa prieglopšio sistema veikia, kokia yra procedūra, kaip gražinti tuos asmenys, kurių, kaip nustatyta, kurie neturi teisės toliau pasilikti ES ir taip toliau kol šie esminiai procesai neveikia tinkamai, nerasime tinkamo sprendimo vien per sienų kontrolę. Tik tai apjungus visus tuos procesus kartu, tik tai apjungus tuos procesus taip pat su prieglopščio procesais ir migracijos rautų valdymu plačiau, tik tuomet patikima sienų kontrolė irgi veiks. Mums reikia visų tų priemonių, kad jos veiktų tinkamai kartu. Dabar dėl pagrindinių teisių. Tai tikrai svarbi tema. Tai yra mūsų agentūros darbo pamatas, tai yra mūsų strategijos neatskiriamas elementas. Mes esame visiškai pasiryžę ne tik tai gerbti pagrindinės ir žmogaus teises, mes esame pasiryžę taip pat tas teises e, propaguoti ir plėsti. Uh, tikrai mūsų pakankamai geri rezultatai šioje srityje, užtikrinant pagrindinių teisių e, gerbimą sienos kontrolės srityje. Ir visos valstybės narės vieningai tam pritarė. Yra ir strategija, ir veiksmų planas. Naujasis pakeistas reglamentas numato mums daugiau galimybių dar labiau pagerinti šią situaciją pagrindinių teisų pareigūnas, konsultacinis formas, štai ką paminėjo panas Busutil, yra vieni iš tų elementų. Turime Elgesio kodeksą, turime apmokymo visą veiklą, kuri vykdoma sistemingai. Visos tos operacijos, aišku, vykdomas laikantis pagrindinių teisių. Yra atitinkamos ataskaitos apie incidentus ar pažeidimus. Uh, Jeigu mes galvojame, kad kažkas netitinka pagrindinių teisų principų, viskas yra tyriama. Ir tikrai labai reikia žiūrėti ir kritiškai, reikia suprasti, kad konstruktyvi kritika yra labai svarbi ateičiai. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, pagrindinių teisų uh, agentūros ataskaitą, kurioje yra pasakyta, kad daugelis problemų susijusių su pagrindinių teisų gerbimu sienų kontrolės e, srityje prie išorės uh, uh, sienų yra. Um, dažniausiai susiję ne su Frontexu. Būtent prašom pasiskaityti pagrindinių teisių agentūros ataskaitą šio klausimu. Ir dabar paskutinis mano um, atsakymas yra um, gerbiamam parlamentarui iš Austrijos. Mums reikia valstybių narių dalyvavimo, indėlio. Tai turi būti sistemingas, nuoseklus indėlis, jos turi dalyvauti, jos turi taikyti e, bendras taisyklės ir vadovautis mūsų koordinavimu. Uh, Tai yra, ko mums labiausiai reikia. Ačiū. Dėkuoju, rezimuodamas tai, ką Jūs pasakėte. Aš galiu taip pat pasakyti, kad e, kai kalbam apie žmogaus teisės, Frontexas yra sprendimo dalis, o ne problemos dalis. Ponas Busatil, dėkuoju, panė pirmininkė. E, tikrai gera buvo stimuliuojanti diskusija. Keletą pastabėlių. Išorės sienos kaip mūsų bendras nerimas. E, kai kas sakė čia, kad išorės sienos yra nacionalinės kompetencijos dalis ir jie iš tikrųjų teisas. Bet ar turime nerimauti apie Šengeno zonos išorės sienas? Pavyzdžiui, ar Čekijos Respublika turėtų rūpintis ne vien tik tai savo vidaus sieną, nes jinai iš esmės turi tik tai vidinę Šengeno sieną, bet ar reikia jai rūpintis taip pat ir išorės Šengeno sieną. Tokį klausimą vis dažniau reikia kelti. Šis klausimas ypač išiškėjo šių metų pradžioj, kai Prancūzijai teko atgal įvesti nacionalinių sienų kontrolę viduje Šengeno zonos tarp Prancūzijos ir Italijos. Priežastis buvo ne vidaus sieną su Italija, bet priežasis buvo susijusi su Italijos išorės siena Lampedūzas saloje. Tad problemos atsirado prie išorės sienų Lampedūzoje ir atkeliavo iki Prancūzijos ir sukėlė įtampą prie Šengeno vidaus sienos. Taigi, išorės siena prie Lampedūzos tokiu atveju yra ne vien tik tai rūpestis Italijai, bet ir Prancūzijai, Čekijai ir visiems. Kitas dalykas. Ar e, ketiname kurti europinę pasienio policiją? Ne. To neketiname daryti. Jeigu teisingai prisimenu, ponas Laitinanas kažkada yra sakęs, kad ES yra apie 400 tūkstančių pasieniečių. Tikrai būtų nesąmonė bandyti pakartoti, padaryti kažką, kas dubliuotų tai. Atsakymas čia yra sustiprinti, padaryti veiksmingesnius būtent tuos sienos kontrolės postus, atkarpas, kurios dabar yra silpniausias. Mes visi žinome, kad grandinė, grandinės stiprumas priklauso nuo pačios silpniausios grandies stiprumo. Ir būtent todėl mes ir turime galvoti apie bendrą sienų kontrolę atsižvelgdami į silpniausias vietas. Kolega kalbėjo apie tam tikras gairias, kurios pakeitė Frontexo veiklos principus. E, ir eina čia kalba ne apie e, reglamento keitimą, bet Frontexo gairių pakeitimas štai kokį pokytį atnešė. Šiais metais apie 50 tūkstančių žmonių atvyko į Lampedūzą, tuo tarpu 150 tūkstančių atvyko į Maltą. Lampedūza ir Malta nėra taip labai nutolusios viena nuo kitos, apie 150 km. Ir kai matome tokį skaičių skirtumą, tai matome, kad tie potencialūs migrantai aiškiai žino, kur reikėtų keliauti. Tai yra susijęs su tuo, kaip su jais elgiamasi. Jie žino, kad jeigu atvyks į Lampedūzą, tai iš karto kitą dieną bus pergabenti į kontinentinę Italiją, tuo tarpu Maltoje jie ten įstringa. Ir čia iškyla solidarumo problema. Jeigu ir yra kokia nors šalis, kuriai labai reikia Frontexą, tai tikrai tai yra Malta. Na ir pagaliau padėtis Tunise. Buvo minėta, kad daugybė žmonių iš Libijos pabėgo į Tunisą. 3 ketvirčiai milijono. Iš tų žmonių daug sugrįžo į kilmės šalį, beje, padedami ES ir kai kurių valstybių narių. Tačiau maždaug 60 tūkstančių libių pasilieka Tunise ir yra ten priimti tun, Tuniso žmonių šeimose. Ir apie 4 tūkstančius vis dar lieka prie Tuniso ir Libijos sienos įstrigę dykumų sąlygomis, nes neturi kur kur vykti, nes jie yra arba iš Somalio, arba iš Eritrejos, ar Sudano ir negali būti išsiųsti į savo kilmės šalis. Tad e, štai ir klausimas mums, jeigu Tunisas sugebėjo tris ketvirčius milijonų žmonių priimti ir pareikšti jiems solidarumą, ar negalėtume mes pareikšti solidarumo keturiems tūkstančiams žmonių, kurie dabar įstrigę dykumoje prie sienos. Junktinės valstijos šią prasme parodė pavyzdį ir pasakė, esame pasiryžę priimti tiek, kiek reikia. Ir net nekalba apie skaičius. ES dėja to paties nėra pareiškusi. Jeigu taip, nesel, taip ir toliau elgsimės, tai e, tie žmonės vis tiek e, stengsis e, atplaukti į Europą sukiužusiais laiveliais ir pakeliui dažnai žūstami. Žinoma, yra kita galimybė žmonėms, e, kurie e, na, yra dabar ant Tuniso sienos. E, jie mm, gali kreiptis į laikinąją Tuniso vyriausybę ir grįžti atgal į Libiją. Tai iš tiesų, Tai, yra, tai būtų vienintelė galimybė jiems. Taigi, dabar žodis poniai e, Čonoglau. Ačiū už e, jūsų pastabas ir pastebėjimus. Iš pradžių aš turėčiau paaiškinti vieną dalyką. Graikija susidūrė e, su, per pastarosius penkerius metus su didžiuliu migracijos srautu. Tai reiškia, kad mes susidūrėme su, su tokia situacija, su kuria nebuvome susidūrę anksčiau. Dėl to mes priglaudžiame tos migrantus taip, kai, kokios sąlygos dabar yra. Mes neturime geresnių sąlygų. Iš e, Turkijos e, įvairių regionų, e, kuriuose, į kuriuos patenka ir pakistaniečiai, ir afganai, ir libai, ir taip pat Šiaurės Afrikos migrantai, iš ten tie žmonės patenka tada į Graikiją. Ir mes neturime atitinkamų infrastruktūrų bet neturime nei atitinkamų priemonių, kad galėtume tokiam kiekiu žmonių padėti ir kad galėtume saugoti savo sielas tinkamai. Vadinasi, jie gyvenami tokiamis sąlygomis, kokios egzistuoja dabar. Ir, iš esmės nereikėtų čia kaltinti Graikijos dėl to, nes Graikija iš karto stengiasi gyventi nacionalinių veiksmų planą, uh, atsižvelgti į prieglapšio teikimo teisės aktus. Taip pat atkreipti dėmesį į tos asmenys, kuriems reikėjo teikėti atitinkamą apsaugą. Ir, žinoma, buvo gerinamos visos taisyklės skirtos priimti tokiai daugybai žmonių nepamirškime fakto, kad apie 70 procentų kalėjimuose kalinčių žmonių Graikijoje dabar yra migrantai. Tai tik tai rodo, e, su kokia problema mes susidurėme. Migrantai patekę į mūsų šalį, jie elgesi nedekvačiai, e, susiklošė situaciją, jie daro nusikaltimus. Ir e, nenuostabu, kad tie žmonės, kurie dabar pateko į Graikiją, gyvena tokiamis sąlygomis, jie nori patekti ir į kitas e, valstybės narės. Jie nori e, patekti į Italiją, e, bet kokiamis sąlygomis ir bet kokiamis priemonėmis, kad ir kokiais laivais arba kitomis transporto priemonėmis. Todėl būtent mums ir reikia Frontexo įsikišimo, kad Frontexas savo mokslinę labai techninė patirtimi, savo priemonėmis padėtų teikti operatyvinę pagalbą mūsų pasieniečiams, kad būtų apsaugotos mūsų sausumos ir jūrų sienos. Žinoma, saugant šias sienas buvo jau pasiekta tinkamos pažangos, tačiau yra ir problemų. Ir ties migrantų srautai patenka ne tik į, iš Turkijos, bet uh, ir e, tose vietose, kur, sakykime, yra susidariusios natūralios kliūtis. Bet vis tiek migrantai bando per kalnus, per, per jūras patekti į Graikiją, o tokias vietovės tikrai sunku apsaugoti ir stebėti. Todėl mums būtinos e, tos e, greito reagavimo pasieniečių grupės, tai rabit būrei, kurie galėtų reaguoti į tokį migrantų srautą. Vien iš Turkijos praėjusiais metais 6 e, tūkstančiai migrantų stengiasi patekti į Graikiją, o dabar 9 tūkstančiai. E, e, ir pasienio upę bando kirsti tūkstančiai turkų ir afganų, iraniečių ir kitų valstybių atstovų. Jie laukia, kol galės persikelti per tą upę plastikinėmis valtelėmis. Ir tos pasieniečių pajėgos netgi sunkiai dorojasi su, su tokiu antpoliu. Mes turime dabar nuolat saugoti savo didžiausiamis pajėgomis savo sienas ir kaipgi mes nepažeidinėsime žmogaus teisų tose vietose, jeigu mes tiesiog nesusidorojame su tokiu srautu. Na, žinoma, mes turime paisyti tų žmogaus teisų, tačiau mes turime užtikrinti ir saugumą. Graikijoje mes turime apsaugoti visuomenę su visomis priemonėmis ir būtent bendradarbiaudami su Frontexu. Mes manome, kad ES e, e, pietinėse e, valstybės narėse turėtų taikyti griežtesnės priemonės ir e, tai, pa, kitos valstybės narės turi parodyti daugiau solidarumo. Be to turėtų būti sustiprintas ir Frontexas. Nes e, e, jeigu mums nepadės Frontexas, tada bus didžiulė našta į mūsų nacionaliniam biudžetui. Ir aš manau, kad mes turime sutarti dėl mūsų bendrų veiksmų ir stebėti situaciją, kol vyksta tokie įvykiai Šiaurės Afrikoje. Ačiū labai norėčiau padėkoti visiems prelegentams, kurie pasidalijo savo išmintimi, žiniomis šiais klausimais. Labai noriu padėkoti visiems tiems, kurie dalyvavote šiose diskusijose, kurios, manau, buvo labai gyvos. Ir tikrai tai buvo labai reikalinga, kad būtų aiškiai pasakyta, kad Frontexas yra labai svarbi organizacija mums visiems ir kad tikrai užsima labai kontroversiškais klausimais, kuriuos sunku bus, aišku, įveikti artimiausiai ateityje, tačiau jeigu nesugebėsime tų klausimų įveikti, tai bus mums labai blogai. Taigi noriu padėkoti Frontexo direktoriui ir visiems darbuotojams už jų atliekamą darbą. Manau, kad mes turime toliau užtikrinti parlamentinės priežiūros procesą ir manau, kad labai gyvai mūsų šios dienos diskusijose aptarėme, kaip tai turėtų būti vykdoma artimiausiai ateityje. O pabaigai norėčiau Gal tik tai tokią pastabą pridurti. Mano valstybė, aišku, nėra Šengedno narė, kaip panas Hopkins priminė mums visiems, taigi mes nesame ir Frontex tikroji narė, tačiau iš tikrųjų, kuomet nauja koalicijos vyriausybė paskelbė savo saugumo strategiją praeitą spalį, Vienas iš pagrindinių tikslų, kas patraukė akį, kaip tam buvo nustatyta, buvo būtent Frontex sustiprinimas. Taigi netgi uh, valstybė nesanti Šengeno narė supranta, kaip svarbu sustiprinti Frontexą, kad jis sėkmingai atliktų savo darbą. Manau, kad tai um, svarbus rodiklis, rodantis, kai, kad mes visi esame viename katile. Taigi dabar turime kiek mažiau nei dvi valandas, per kurias turėtumėm aptarti paskutinėje sesijoje, kaip nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas galėtų sutvirtinti savo tarpusavio bendradarbiavimą ir agentūrų priežiūrą. Dabar pakviesiu šios sesijos prelegentus ateiti į prezidiumą. Ir norėčiau padėkoti tiems, kurie dirbo ankstesnėje sesijoje. Noriu pasakyti, kad uh, šios sesijos dėl um, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento mm, tarpusavio bendarbiavimo viena iš sesijos dalyvių, ponia Lambert, negalės dalyvauti, taigi turėsime keturis prelegentus, bet aš manau, kad bus pakankamai daug įvairių nuomonių pristatyta šio klausimu. Tai kai tik ponas Lopes Aguilar ateis šiai prezidiumą, ar jis kalbės iš savo vietos? Tai iš karto ir pradėsime nuo jo pasisakymo. Jis yra viso mūsų šios sutikimo pirmininkas, žmogus, kuriam mes esame labai dėkingi už visus šios mūsų susitikimus. Ir iš karto paprašysiu jo pradėti šią sesiją. Tačiau dar prieš tai turiu pasakyti, noriu pareikšti suinteresuotumą šio klausimu. O mano institucija, e, Lordų rūmai, išsakė poziciją šio klausimu ir Europos parlamento pirmininko dėmesį atkreipė kad mes esame vieni iš tų, kurie galvoja, jog šis bendarbiavimas turi organiškai aukti. Ir nereikia kažkokių naujų institucijų, tačiau aišku, kad um, vyks labai gyvos diskusijos šio klausimu. Ir iš karto suteikiu žodį ponui Lopes Akilar. Thank you, Chair, Lord Haney. Ačiū pirmininkė. O, Lord Haney, laba diena dar kartą visiems susirinkusiems vėl dirbti. Norėčiau prisidėti prie šio susitikimo baigiamosios sesijos, prie bendro įvertinimo, apibendrinimo, kaip svarbu yra patobulinti šiuos procesus e, savo bendradarbiavimu, kurį mes įtvirtinome, kaip galima geriau politikos kūrimą ir įgyvendinimą prižiūrėti, kaip galima geriau prižiūrėti, kaip e, agentūros dirba e, laisvės saugumo teisingumo erdvėje, kaip vykdo joms užbrieštus tikslus. Noriu priminti, kad priemus Stoholmo programą 2009 metų gruodį taryba 2010 vasarį patvirtino vidaus saugumo strategiją Europos Sąjungai. Po to buvo pradėta dirbti vidaus saugumo bendradarbiavimo komitete, kozi komitete pagal ES veikimo sutarties 71 straipsnį gyvenant Europos vidaus saugumo strategiją kuri buvo patvirtinta 2010 m. lapkričio mėnesį ir atitinkama konkretų veiksmų planą. Reikia pripažinti vis tik tai, kad praėjo dviejį metai, tačiau situacija dar nepatenkinama. Mes dar tik tai judame tuo keliu, kurio tikslas yra sukurti tvirtą. Pa, uh, teisinę bazę, kuri leistų užtikrinti tvirtą parlamentinę priežiūrą. Būtent apie tai mes ir kalbame, dėl to mes susirinkome. Pirmasis tarp parlamentinis posėdis susitiko uh, praėjusiniems metams, 2020 metų spalį. Dabar vėl susitinkame į reguliarų posėdį, kad galėtumėm įvertinti, kaip tos ryties politika rutuliuojasi, plėtojasi, kaip ES agentūros, Europolas, Eurojustas, Frontexas, kiekviena iš jų uh, kaip jos dirba. Per šias dvi dienas kiekviena iš šių agentūrų turėjo galimybę pasisakyti, pristatyti savo veiklą. Taigi galima įvertinti, kokios yra priemonės, ką rekomendavo taryba ir komisija, kokios yra gyvendinančios priemonės, kaip kad, pavyzdžiui, ES politikos kūrimo ciklas, politikos ciklas, kuris leis sustiprinti bendarbiavimo bazę ES agentūroms ir institucijoms bendarbiauti šioje srityje. Aš pasistengsiu išryškinti tai, ką vakar pasakiau iš karto, kai tik tai pradėjome diskusiją šio klausimu. Tai yra, kad mes susirinkome čia tam, kad sukurtumėm pridėtinę vertę. Uh, šiame institucijų darbo kontekste, kad mes irgi prisidėtumėm, kad pasirūpintumėm, jo galėtumėm padaryti viską, ką galime, jog pagerėtų įvertinimo darbas komisijoje taip pat, kad būtų galima žiūrėti, kaip įgyvendinami tie prioritetai, kurie yra užbriežti. Tai yra e, kibernetinis saugumas, kovas organizuotų nusikalstamumu, išorės sienų apsauga. Uh, bendras iš ES išorės sienų valdymas. Būtent todėl siūlau pabrėžti, kaip svarbu yra dirbti kartu, suvienyti jėgas kviesti įvairias ES agentūras į ES parlamentą, jas išklausyti reguliariai, jos reguliariai yra kviečiamas ir į lybę komitetą, kad galėtų pristatyti savo veiklą, savo argumentus, kad mes galėtumėm sekti, kaip jos dirba europinių lygmenių pagal nustatytą teis, teisinį pagrindą 70, 71, 80, 85, 86 Europos Sąjungos ir Europos Sąjungos veikimo straipsniai ES veikimo sutarties straipsniai, tai yra tai, ką mes aptarėme vakar, šiandien, tai yra ta teisinė bazė, kad būtų galima žiūrėti, ar jos tikrai atlieka briežtą darbą, kad mes galėtumėm patikrinti visą informaciją, kurią gauname iš šių institucijų, kad galėtumėm sutikrinti tą, tą informaciją. Uh, kartu Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai tam, kad būtų galima um, į, taip pat integruoti ES vidaus saugumo strategiją ir nacionalinės teisinės bazės, kad e, galėtumėm sustiprinti pridėtinę vertę, kad galėtumėm nustatyti, ką reikia tobulinti tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Jeigu mes per artimiausius mėnesius dirbsime taip kartu, Jeigu mes stebėsime, kaip Europos politikos ciklas bus įgyvendinamas nuo 2010 iki 2013 metų, tai tikrai mūsų toks bendras darbas, bendri sutikimai bus tikrai naudingi. Tokiu būdu mes ištiesime ranką piliečiams, kuriems atstovaujame ir sugebėsime pasiūsti savo aišku signalą. Esu tikras, kad jeigu mūsų darbas bus sėkmingas, jeigu kiekvienas nacionalinis parlamentas noriai dalyvaus vertinant ES šios ryties politiką pagal ES 70 straipsnį ir tikrai galės pateikti savo įvertinimą ir įnešti savo indėlį į bendrą vertinimo darbą ir kitame e, metinėme sutikime vėl aptarsime tuos klausimus 2012 m. spalį, vėl susirinkę kartu. Manau, tikrai galėsime pagerinti to iki šiol ES agentūrų ir institucijų atlikto darbo kokybę. Uh, ir mes iš savo nacionalinio požiūrio taško galėsime geriau išryškinti stipriasias ir silpnasias pusės ir um, pasakyti, kaip būtų galima patobulinti šį darbą. Viso to labai reikia tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu prieš pradant 2013 metų politikos ciklą. Lybė komitetas yra pasirengęs padaryti viską, kas yra įmanoma, kad pasidalytų turimą informaciją su nacionaliniais parlamentais ir atitinkamais atsakingais komitetais, kurie dirba e, laisvių teisingumo saugumo erdvės vidaus reikalų e, srities klausimais. Tokiu būdu mes galėsime sustiprinti savo gebėjimus įvertinti situaciją tiek nacionaliniu, tiek europiniu teisės aktų leidėjų lygmeniu. Tai yra tokie lūkesčiai, kuriuos sukūrė būtent šios teisinės bazės patvirtinimas. Aš paminėjau jau ES veikimo sutartį. Labai svarbu įveikti tą informacijos spragą, užpildyti ją Čia europinių lygmenių mes puikiai suprantame, kad didžioji dalis informacijos, kurią mes sukaupėme per savo institucinius ryšius su ES institucijomis, Europolu, Eurojustu, Frontexu, ta informacija turėtų reguliariau, e, sistemingiau perdodama taip pat ir nacionaliniams parlamentams tai yra tiems, kurį e, atstovaujate žmonės nacionalinių lygmenių ir mes europinių lygmenių, kad tokiu būdu būtų galima pagerinti viso įvertinimo proceso teisinį legitimumą ir bendrą kokybę. Mes tokiu būdu Tokiu būdu mes tarsi galėtumėm sukurti tam tikrą europinį Wikileaks, kad tai iš tikrųjų pagal ES veikimo sutarties dešimtą straipsnį viskas būtų padaryta. Uh, kad galėtumėm tą dinamiką tokiu būdu nukreipti tinkamą linkme e, Danijai pirmininkaujant, po to 2012 metų spalį bendrame sustikime, seminare galėsime aptarti šios klausimus ir manau tokiu būdu galėsime gauti tvirtą atsaką, kuris išsklaidys visas e, pagrystas abejonės iškeliamas mūsų reguliariuose sutikimuose, kur susitinkame nacionalinių parlamentų, Europos parlamento atstovai, kad tikrų turinių ir prasme galėtumėm užpildyti visą šią erdvę. Kaip kad pasakyta sutartie dėl ES veikimo, kad turime dirbti visi kartu ir užtikrinti vidaus saugumo strategijos, parlamentinę priežiūrą ir visų kitų politikos sričių Europos laisvės saugumo teisingumo erdvės kontekste parlamentinę priežiūrą. Ačiū. Uh, Dėkoju ponui Agilar. Puikiai pradžia mūsų diskusijai. Jūs pateikėte visą virtinę pasiūlymų į kuriuos galės kiti prelegentai sureaguoti. Dabar Paulo Pisko, Europos reikalų komiteto narys iš Portugalijos parlamento. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pon... Ačiū, panė pirmininkė. Iš tiesų aš kalbėsiu pakankamai greitai, nes e, mano lėktuvas iškrenta e, po 12.50 E, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi e, galėdamas dalyvauti šioje diskusijoje ir pasidalyti e, Portugalijos parlamento poziciją dėl šio labai svarbaus klausimo. Tai būtent kaip mes galime sukurti bendrą Europos saugumo erdvę. Taigi, iš esmės, saugumas yra susijęs ir su žmogaus teisų paėsimu ir labai svarbus pačios ES kūrimui. Visų pirma, šitas, šitą saugumo erdvė kūriama e, atsižvelgiant į e, dabartinę Lisabono sutartį e, ir saugumas neatsiejamas yra nuo žmogaus teisų, kaip jau minėjau. Taigi, svarbiausias mūsų prioritetas yra žmogaus asmenių, žmogaus teisų gynimas, stabili visuomenė. O kalbant apie veiksmus atliekamos vietose, taip pat reikia įvertinti e, mūsų ES projekto vertybės bei mūsų siekiamus tikslus. Todėl aš manau, kad mes turime imtis bendrų veiksmų, nes vis dar reikia pakankamai daug nuveikti šioje srityje. Žinoma, daug kas yra pakankamai nauja ES kontekste. Mes turime įvertinti dar e, įvairius procesus, naujus e, sukurtus po Lisabono sutarties. Vis dar yra daug sprendimų priimamo tarp vyriausybinių lygmenių. Ir e, iš esmės e, e, Kauzė ataskaitoje Eurojusto, Europolo ir kitų agentūrų ataskaitose yra nubrėžiami tie klausimai, kurie mums yra svarbiausia. Ir taryba turi nuolat informuoti nacionalinius parlamentus ir Europos parlamentą apie šios naujausius sprendimus bei naujausius procesus. Bet vis dėlto, jeigu mes norime paisyti žmogaus teisų, reikia didesnės parlamentinės kontrolės. O tam e, nacionaliniai parlamentai turi turėti daugiau informacijos apie agentūras, apie jų veiklą, taikomus metodus, Taigi, e, agentūrų pristatymai ir parlamentų nuomonių pristatymai e, rodo, kad e, iš esmės nacionaliniu lygiu mes neišspręsime kai kurių problemų. Nes ES tai yra šis tas didesnis, mums reikia bendro požiūrio. Taigi klausimas yra tas, kaip nacionaliniai parlamentai gali kalbėti vienodų lygių apie šios visus naujus procesus, kaip ir E, Europos parlamentas. Nes nacionaliniai parlamentai dažniausiai domės tik tai savo vidaus reikalais, o Europos parlamentas e, nagrinėja dažniausiai Europos Sąjungos e, reikalus, kurie yra tolimesni, jie netokie įdomus yra nacionaliniams parlamentams. Et Tačiau nacionaliniai parlamentai turėtų būti aktyvūs, būtent nustatydami tinkamiausias diskusijų formas, kad nacionaliniai parlamentai galėtų pagerinti ES mechanizmus, siekiančius užtikrinti saugumą ES. Taigi turėtų būti e, tinkamesnės procedūros, e, pagal kurias e, agentūros teiktų informaciją nacionaliniams parlamentams ir taip pat turėtų būti taikomas įvairios procedūros, kaip galima keistis patirtimi bei kurti bendras procedūras nacionalinių parlamentų atstovai galėtų e, aktyviau dalyvauti šiame procese ir nuosekliau pagal atitinkamas e, sukurtas taisyklės. Mums reikia e, taip pat atlikti kritinę analizę agentūrų veiklos, kaip jos vykdo savo veiklą, kaip jos nustato saugumo grėsmės, kokių veiklos metodų imasi kad būtent tos agentūros būtų patikimesnės piliečių akise ir kad e, agentūros vykdytų nu, nuoseklę veiklą, kuri būtų prognozuojama ir taip pat, kad tos agentūros gintų mūsų vertybės. Nes žmonės stebi ES, jie nori žinoti, ką veikia atitinkamos institucijos ir agentūros. Ir aš manau, kad e, E, teisingumo, vidaus reikalų ministerijos, nacionaliniai parlamentai turi bendradarbiauti visame šiame procese, e, sekti agentūrų veiklą. Europos parlamento e, lybė komitetas yra tas, ta institucija, su kuria konsultuojamas apie Lisabono sutartį, siekiant parengti agentūrų strategiją ir priimti įvairius sprendimus. Taigi mes e, iš esmės kaip nacionaliniai parlamentai galima prisidėti prie bendros demokratinės kontrolės. Ir remiantis Lisabonos e, sutartimi, iš esmės yra labai skirtingos priemonės dar taikomas nacionaliniu lygiu. Todėl tos skirtingos e, priemonės tarsi neprisideda prie mūsų bendrų vertybių gynimo, prie išorės sienų saugojimo arba kovojant su organizuotų nusikalstumumu. Yra per daug skirtumų tarp valstybių narių. Ir mūsų e, vieninga Europa iš principo dabar ne, nekūriama, o ardoma. Europos nacionaliniai parlamentai labai nedaug gali pagerinti šią situaciją. Net jeigu, e, sakykime, kai kurios valstybės narys įmasi priemonių, kurios prieštarauja Lisabonos sutarčiai, tai irgi pavyzdžiui, atkurdamas sienų kontrolę. Tai rodo, kad yra didelis susiskaldimas ir kad mes negalime apriepti visos sudėtingos e, situacijos dabar susikloščios Europos Sąjungoje. Mes negalime ginti nei veiksmingai išorės sienų, nei laikyti žmogaus teisų. Mes turime daugiau akcentuoti Šengeno sritį kaip e, teigiamą mūsų pasiekimą kuris užtikrina ir laisvą judėjimą, ir demokratinės teisės, bei pagrindinės laisvės. Tačiau mes turime toje šiandienos rytyje sukurti atitinkamą ir saugumą. Vadinasi, mes turime didinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad užtikrintume, kad mūsų piliečiai jaustųsi saugesni. O tam reikia Mm, atitinkamų agentūrų, kurios kovotų su tarp, tarp valstybinėmis problemomis, tai yra su migracijos srautais, organizuotų nusikaltumų, mūsų narko, narkotikų srautais. Reikia mums visiems ir tarp valstybinių, ir, su, ir tarp institucijų sutarti dėl bendrų prioritetų, dėl solidarumo ir priartėti prie Europos parlamento pozicijos. Taigi aš manau, kad mes turėtume sukurti tam tikrą struktūrą, kurioje būtų nustatomos Europos projekto vertybės, kurios turi būti visada ginamos, kad mes uh, užtikrintume teisės viršenybės uh, principo vyravimą uh, ES ir taip pat žmogaus teisų gynybą. Tam reikia, kad agentūros turėtų bendradarbiauti tarpusavę ir su žmogaus teisų agentūra turi būti nustatomi atitinkami prioritetai kad ES galėtų vykdyti nuseklę ir išsame politiką. Todėl manau, kad būtina tiek Europos parlamente, tiek nacionalinės parlamentuose suprasti demokratinės kontrolės reikšmę ir e, suderinti įvairių valstybių narių požiūrius į, į šią kontrolę. Todėl manau, kad bendros priemonės yra svarbiausias tokiu atveju. Todėl reikia suderinti mūsų nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento požiūrius. Uh, is... Dėkuoju, dabar pasisakys ponas Karlas Koelio, piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narys. Čia Europos parlamente yra parengęs keletą parlamento pranešimų apie Šengeno erdvę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano ats, atramos taškas, pradinis taškas yra pasakymas, kad ES dabar nebėra vien tik tai pinigų sąjunga, bet žmonių sąjunga, kurie yra pasiryžę sukurti laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Kai po Tamperės aukščiausio lygio susitikimo pirmą kartą pradėjome kalbėti apie tokią, sai, apie tokią erdvę. Galvojame visų pirma apie tarp vyriausybinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Dabar po Lisabonos sutarties mes pradedame kalbėti apie bendrus, bendras institucijas ir e, Europinės agentūros yra puikiausias to pavyzdys. Tik tai jokiais būdais jos neturi likti be demokratinės kontrolės. Žinoma, Lisabono sutartis buvo rimtas žingsnis stiprinant artesnius ryšius tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Ir Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų galios pagal buvusį trečiąjį ramstį po Lisabono sutarties įsigaliojimo labai sustiprėjo. Europos parlamentas įgyjo didesnės galės, tas pats pasakytina ir apie nacionalinius parlamentus. Tačiau, kalbant konkrečiai, dar reikia nueiti ilgą kelią. Europos parlamentas turėtų daugiau įtraukti nacionalinius parlamentus į sprendimų prieimimo procesą, o nacionaliniai parlamentai turėtų efektyviau panaudoti naujasias prerogatyvas ir galias, kurias įgyjo pagal Lisabonos sutartį. Europos parlamentas dabar turi pritarti tais atvejais, kai yra sudaromos tarptautinės sutartys. Pavyzdžiui, sutartys dėl keliaivių duomenų perdavimo. Tačiau nereikalaujama konkrečiai šituo atveju, kad nacionaliniai parlamentai būtų informuojami apie tai. Vadinasi, reikia papildomų žingsnių užtikrinant demokratinę kontrolę ir atskaitomybę. Dabar keletą žodžių apie Europos agentūras. E, Europolo, Eurojusto, Frontexo galios per pastaruosius metus plėtėsi. Labai dažnai buvo išplėstas plačiau negu kad iš pradžių buvo apibrėžtos jų veiklos ribos. Aš priklausau tai Europos parlamento daugumai, kuri rėmė tų agentūrų mandato išplėtimą ir operatyvinės galės, kad jos turėtų pakankamus e, instrumentus įgyvendinant ES vidaus saugumo strategiją, kovoti su pagrindinėmis grėsmėmis, nusikalstamumu, terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais ir taip toliau. Bet tuo pat metu aš pasisakau už tai, kad reikia sukurti labai aišku tų agentūrų kontrolės mechanizmą. Pirmoje Europos parlamento sesijoje, kalbant apie Frontex agentūros veiklą, buvo paremti paremti planai e, greičiau ir veiksmingiau reaguoti į migracijos srautus. Tai buvo paskatinta įvykių viduržėmio jūros regione. Mes matome, kad iš Šiaurės Afrikos šalių pastaruoju metu padidėjo migracijos srautai ir kai kurios valstybės narės e, atsidūrė pakankamai sunkioje e, padėtyje. Todėl reikėjo veikti labai greitai, mobilizuoti visų valstybių narių operatyvinius ir kitokius instrumentus. Šiandieno valdysenos stiprinimas yra esmingai svarbu, užtikrinant, kad kiekviena valstybė narė veiksmingai galėtų kontroliuoti savo išorės sienų dalį ir tuo pat metu sustiprinti pasitikėjimą viena kita. Todėl šiandieno įvertimo mechanizmas iš dalies ir pateiks atsakymą į šį klausimą. Jis padės efektyviai stebėti bet kuriuos bandymus neteisėtai atkurti vidaus sienų kontrolę. Tai visų pirma galima užtikrinti užtikrinant, kad bus efektyviai kontroliuojamos išorės sienos. Tuo pat metu, užtikrinant kovą prieš nelegalę migraciją ir padedant toms valstybės narėms, kurie susiduria su didžiausiamis problemomis, jas spręsti. Tačiau niekas neneigia, kad uh, šioje veikloje yra ir tam tikrų rizikų tame tarpe, pavyzdžiui, susijusių su duomenų apsauga. Todėl mes turime padaryti viską, kad duomenų apsaugos principai būtų gerbiami. Lisabonos e, sutartyje nebeliko trečiojo ramščio. Tačiau nepaisant to, vis tiek turime kovoti su tendencija, galvoti, kad reikia ir toliau veikti buvusią trečio ramščio dvasioje. Šis rytis - migracija, policija, vidaus reikalai - labai didelė dalimi yra susijusi su nacionalinio suvereniteto klausimu. Tačiau negalime užmerkti akių ir nematyti ES teisės sąrangos šitoje srityje. Čia Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi pripažinti, kad įvyko labai svarbių pokyčių ir kad šios agentūros išorės sienų, imigracijos ir prieglopščios rytyje dabar įgyjo lemiamą vaidmenį. Aš noriu priminti, kad šiuo metu Europoje jau yra dešimt europinių agentūrų. Ar mes turėtume išlaikyti dabartinę tų agentūrų kontrolę, ar turime ieškoti naujų metodų tai daryti? Girdėjau ne vieną pasisakymą šiandieną, kad nėra reikalo didinti ir stiprinti tų agentūrų parlamentinę kontrolę. Aš visiškai nesutinku. Aš, man, aš manau, kad mums būtina tokią kontrolę toliau stiprinti, numatant labai konkrečius veiksmus. Turiu aiškiai pasakyti, tarp institucinių žaidimų nepakanka. Mes e, turime sustiprinti galimybės keistis informaciją įvairiais lygmenimis tarp politinių partijų, nacionalinių ir e, europinių lygmenių, tarp atitinkamų institucijų, na, o parlamentų lygmenių tarp e, pranešimų autorių, kurie rengia pranešimus tą pačią temą nacionalinėse parlamentuose ir Europos parlamente. Nacionaliniai parlamentai turėtų kviestis atvykti pas save savo šalies atstovus įvairiuose agentūrose. Aš taip pat pritariu tam, ką pasakė ponas Aguilar, kai jis kalbėjo apie būtinybę uh, Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams bendradarbiauti, vertinant agentūrų darbą. Pabaigoje pasakysiu štai ką. Kad galima būtų sukurti vidaus rinką, prireikė 50 metų. O kurdami laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, kol kas dirbame 12 metų. Žengėme tinkamą kryptimi įtraukiame pagrindinių laisvių hartiją į sutartis, bet šiame perinamajame laikotarpyje būtų klaida ir net pavojinga, jeigu mes kurtume saugumo Europą be demokratinės atskaitomybės ir skaidrumo. Todėl turime bendradarbiauti, kad taip neįvyktų. Dėkui. Some... Ačiū. Iš tiesų pasidalyta labai įdomiamis mintimis, galėčiau tik pasakyti. Mano komitetas Lordų rūmose rengia pranešimą dėl vidaus saugumo strategijos. Tiksliau mes jį jau perengėme ir puikiai bendradarbiavame su ponia Borsalino, kuri yra pranešėja lybė komitete šio klausimu. Aš manau, kad mes visi supratome, kad tai yra vienas iš būdų, kaip nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas gali bendradarbiauti. Tai būtent rengius tokius pranešimus ir e, bendradarbiavant. Manau, kad tai yra būtų įdomus pasiūlymas. Ir e, dabar steikiu žodžią panai Kytai Vazui ir panė Lambert prisijungia prie mūsų. Uh, uh, ačiū. Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinio parlamento atstovai, ačiū pirmininkė. iš esmės e, labai džiaugiuosi, kad e, e, mano kolega pirmininkauja šiam posėdžiui, nes mes jau žinom, pažįstami ilgus metus. Taigi, aš manau, kad m, tokie renginiai yra neskirti tam, kad būtų kartojamas tos mintys, kurios jau buvo iškeltos arba kad nebūtų priima kokių nors sprendimų. Aš taip ir tačiau ir mano kolegai Koelio, iš Portugalijos. Jisai tikrai buvo teisus, sakydamas, kad mums reikia didesnio skaidrumo ir didesnės priežiūros. Taigi aš norėčiau pradėti nuo to, kad e, e norėčiau priminti, kas įvyko tada Tamperėje. Tai buvo mano pirmasis ES viršūnės susitikimas. Aš buvau Didžios Britanijos e, ministras atsakingas už Europos reikalus, aš buvau Tono Blero vyriausybėje, e, turėjau nagrinėti šios visus klausimus ir Tamperėje e, iš esmės buvo skirtingi tikslai, bet jie pakankamai ryštingi buvo iškelti prieš 10-12 metų. Gal kai kas e, Britanijoje pasakytų, kad iš tiesų galbūt nueita per toli, galbūt čia per daug bandoma koordinuoti mūsų veiklą. Tačiau mano mielas draugas e, panas Hopkinsas bendruomenių rūmų priežiūros komiteto atstovas nesutinka su mano nuomonė. Žinoma, gali būti skirtingų nuomonių. Tačiau, bet kokiu atveju galima sutarti, kad reikia atitinkamos ir nuseklios priežiūros. Taigi aš mm, norėčiau pratesti pono Kalio mintį ir kalbėti apie tai, Dėja, kažkodėl išsijungia mikrofonas. Visą tai yra daroma pasiremiant turimais e, duomenimis, kurie pateikti ir aš manau, kad e, įvairių nacionalinių parlamentų nariai daro tą patį. Labai svarbu ką mes galime pasiekti, užtikrindami skaidrumą ir parlamentinę priežiūrą, aišku, yra tiesiogiai susiję su mūsų glaudžiais ryšiais su kitais parlamentarais kitose valstybėse narėse. Todėl, pavyzdžiui, vakar sutikau su Prancūzijos parlamento tos reikalų komiteto pirmininku, kalbėjausi su kitų ES valstybių narių parlamentų atstovais. Lankėmės ir Graikijoje, pavyzdžiui, kur sutikome su savo kolegomis iš Graikijos parlamento. Tokiu būdu patys pamatėme, su, tiesiogiai sužinojome, kas vyksta prie Graikijos, Turkijos sienos, Felakijoje ypač. Ir manau, kad tai yra labai svarbu. Mums reikia ryšių su Europos parlamentu, kadangi tai yra pagrindinė institucija, kuri užtikrina ES institucijų priežiūrą. Ir manau, kad mes esame iš aktyvių nacionalinių parlamentų, iš komitetų, kurių yra didžiulis apetitas, kurie labai nori prižiūrėti šias institucijas ir manau, kad mūsų pareiga būtent pareikalauti, kad šių agentūrų institucijų vadovai pristatytų veiklą mums ir, e, pavyzdžiui, žiūrėjome į Europolo veiklą, paskutinį kartą Europolo direktorius atskrido į Londoną, atsakė mūsų komiteto nariams į klausimus apie tokią veiklą. Lankėmės Varšuvoje, nes akivaizdu mūsų vizitų menkai gali būti rengiama, turint omenyje finansinę situaciją, taigi ne visuomet galime vykti, pavyzdžiui, į tų agentūrų buveinės, bet mes pasitelkėme video ryšį, pavyzdžiui, bendraudami su Frontex vadovu ir uh, turime galimybę tiesiogiai užduoti klausimus. Taip pat ir būdami Graikijoje pasitaik, pasinaudojame e, tą progą. Ir iš tikrųjų mes kaip intensyviai dirbantis parlamentarai turime užtikrinti, kad darbo tarkės klausimai būtų pakankamai platus, kad mes galėtumėm užtikrinti tinkamą šių organizacijų struktūrų parlamentam priežiūrą. Aišku, kalbėjome apie Europolą, apie Frontex. kalbėjome apie saugumo klausimus, yra daug, daug klausimų. Aš norėčiau, kad mes dar pažvelgtumėm plačiau. Aš norėčiau nuvykti į Lyoną, susitikti su Interpolo kolegomis, nes manau, kad dalis mūsų darbo, ypač kai kalba apie priekybą žmonėmis, neapsiribo ES sienomis. Ir štai pirmai diskusijose dėl Frontexo aiškiai pamatėme, kad kuomet žmonės atvyksta prie ES sienų, jau yra per vėlų iš esmės esmės. Ir Graikijos kolegė puikiai kalb, pasisakė dėl to, ką reikia daryti su E, e, nelegalios imigracijos ir priekybos žmonėmis šaltiniai, šalimis, iš kur tai viskas vyksta. E, ypač tai svarbu, gal, kai galvojame apie kovą su organizuotu nusikalstamumu, apie, jeigu galvojame apie tai, kaip um, užkirsti kelią priekybę žmonėmis, sustabdyti nelegalią migraciją. Ir iš tikrųjų, Graikijoje, pavyzdžiui, turėjome galimybę um, išklausyti žmonių, kurie yra ten sulaikyti iš Afganistano, iš Irano. Jie nukeliavo ilgą kelią iki Turkijos. Jie sumokėjo bent 5000 eurų kiekvienas tam, kad galėtų patekti į Graikiją kad galų gale galbūt kažkur atsidurtų Londone, Amsterdame, Paryžiuje ar kitoje ES valstybėje, gal Lisabonoje. Uh, Taigi labai svarbu, kad turėtumėm galimybę užtikrinti tą kontrolę, kad galėtumėm mm, iš, reguliariai išklausyti tų e, organizacijų. Manau, kad tikrai galime bendrai vykti priežiūrą. Jeigu yra kažkoks tai klausimas, kuris yra labai aktualus dviem ar daugiau parlamentų, manau, tikrai turėtumėm pasistengti ir susitikti su tų parlamentų nariais užtikrinti, kad tų atitinkamų organizacijų direktoriai atvyktų į mūsų posėdžius su, kaip, su vidaus reikalų komiteto pirmininku. Aš Paryžiaus vakar kalbėjausi, aš galvoju, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, Britų mokesčių mokėtojams tu, jeigu nori pa paaiškinti, ką vidaus reikalų komiteto e, pirmininkas veikia, pažiūrėjau, Afganistane, už kokius pinigus ten nuvyko, tai e, turi aiškiai pasakyti, kad štai tie nusikalstami tinklai, kurie prekiauja narkotikais ar žmonėmis, jie savo veiklą yra įtvirtinę kabulę. Taigi mūsų e, piliečiai moka už mūsų, už, už, už visą tą kelią nuo tenai iki mūsų sienų, iki ES. Ir pabaigai, ką norėčiau pasakyti, kas yra labai svarbu tokiuose susitikimuose. kuomet visiškai teisingai reikalaujame, kad tos agentūros atsiskaitytų europinių lygmenių. Reikia užtikrinti e, tolesnę šio darbo priežiūrą ir kontrolę. Reikia užtikrinti, kad būtų aiškus standartai e, uždaviniai užbriežti toms agentūroms. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje atitinkamai e, su ta agentūra, kuri atsakinga už imigraciją mes darome, kad kas met tos agentūros vadovai atvyksta pas mus, mes išklausome, ką um, jis ar ji šiuo atveju um, mums papasakoja apie savo veiklą, mes peržiūrime, pavyzdžiui, trejų metų ataskaitas. Dabar mes keičiame požiūrį, mes dabar jiems užduodame konkrečius klausimus, aš tai vadinu dešimt Dievo įsakymų, bet iš esmės tai yra konkretus klausimai ir metų pabaigoje mes galime aiškiai tų dešimties ar penkiasdešimties klausimų pagrindų um, prižiūrėti, e, užtikrinti, kad tikrai būtų kontroliuojama jos veikla. Ir manau, kad e, per šias diskusijas su nacionaliniais parlamentais, Europos parlamentu, mes galėtume būtent galvoti apie tos pagrindinius 10 ar 15 klausimų, kuriuos galėtume užduoti ES agentūroms, kad jos turėtų tam tikrus rodiklius, kuriais galėtų pasiremti savo tolesnėje veikloje. Dėkoju. Paskutinė mūsų e, prelegentė prieš pradedant bendresnę diskusiją bus e, ponia Lambert. Ji taip pat yra piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nari Europos parlamente. Dėkoju, pirmininkė. E, atsiprašau, kad vėluoju, bet teko komitete balsuoti, būtinai turėjau ten dalyvauti. Žinoma, esu trečia Junktinės karalystės atstovė čia tarp prelegentų, bet turiu pasakyti, kad ne, ne visada vienu balsu mes šnekame. Aš e, esu dirbusi tarp institucinėje darbo grupėje, kuri prižiūri agentūrų veiklą. E, mes remiamės komisijos e, parengtą studiją prieš porą metų ir draugė su taryba ir su komisija stengiamės užtikrinti, kad visos agentūros būtų atskaitingos ir demokratiškai prižiūrimos Europos, Europos Sąjungoje. Mes e, be jokios abejonės e, galvojame ir apie Europos parlamento vaidmenį toje e, tarp institucinėje darbo grupėje. E, galvojame apie tai, ką parlamentas, kokias galės turėtų turėti, skiriant e, agentūrų direktorius, apsisprendžiant dėl biudžeto. Bet tai nėra vien tik tai vienintelis mūsų vaidmuo, nors labai dažnai pirmiausia žmonėms rūpi biudžetiniai dalykai, Bet mes galvojame, kad ir politinė atskaitomybė ir demokratinė priežiūra čia turi turėti labai svarbu vaidmenį. Piliečių laisvių komitete mes, kaip ir sakė ponas Koelio, galvojame, kad e, mes vis dar gyvename tokioje tarp vyriausybinėje praeityje. Tuo tarpu, kai šie reikalai dabar jau yra E, sąjungos sąrangoje, tame tarpe ir biudžeto reikalai. Ir mums reikia judėti tolin nuo, tuo, e, nuo to tarp vyriausybinio požiūrio. Ir vienas iš e, priežasčių, kodėl mums reikia nuo tos praeities šalintis judėti, yra būtinybė stiprinti demokratinę atskaitomybę, nes egzist, egzistavo tokios pilkos veiklos zonos, e, kur visiškai nebuvo jokios atskaitomybės, tai kelia grėsmę demokratijai, pradeda agentūros plėsti savo veiklą tokiuose srityse, kur niekas nieko nestebi ir niekam nėra atsiskaitoma. Per e, šias dvi dienas e, jau girdėjome, kad agentūroms tenka nemenkas vaidmuo santykiuose su trečiosiomis šalimis. Ir konkrečiai, pavyzdžiui, kalbant apie prieglopšio agentūrą, parlamentui labai rūpėjo, o kokios ribos bus užbrėžtos tai agentūrai, kokios laisvės bus tai agentūrai suteiktos santykiuose su trečiomis šalimis. Uh, labai dažnai, kai diskutuojama apie tai, sakoma, kad reikia remtis atitinkamais aktais, kad tai yra labai techniniai dalykai. Aišku, kai kalbam apie Frontexo veiklą, tai e, žinom, kad e, veikla bus tarsi ir tarptautinėje teritorijoje, prie trečiųjų šalių sienų ir taip toliau. Ir neišvengiamai tokia veikla yra susijusi su kitų institucijų ar organizacijų veikla, pavyzdžiui, Frontexo ir NATO bendra veikla. Kaip čia užtikrinti demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę? Kai nėra tos atskaitomybės, nebelieka ir aiškios atsakomybės. Niekas jau nebeprisipažįsta, kad būtent jis, o ne kas kitas, pasiuntė tą malūnsmarnį į konkrečią vietą. Ir kai reikia ištaisyti kažkokių uh, veiksmų padarinius, jau nebėra kam tai padaryti. Uh, Aš nežinau, ar e, čia jau buvo kalbėta apie tai, bet e, mes čia parlamente neseniai svarstėme keletą nesenų studijų. E, viena iš jų buvo skirta pagrindinių teisių hartijai, o kita buvo skirta žvalgybos ir saugumo agentūrų priežiūrai. Abiejose tuose studijose buvo pakankamai daug rekomendacijų, kaip Europos parlamentas draugės su nacionaliniais parlamentais turėtų tokią demokratinę priežiūrą vykdyti. Aišku, tos dvi studijos buvo skirtingos ir e, mūsų komitetui teks uh, išanalizuoti uh, dvi rekomendacijų kategorijas. Svarbiausia yra tai, kad e, tos priemonės turi neatsilikti nuo konkrečių e, agentūrų veiklos. Kalbant apie studiją, kuri buvo skirta žvalgybos ir saugumo agentūrų priežiūrai, rekomendavo pavyzdžiui, kad Europos parlamente atsirastų specialus pakomitetis tokioms agentūroms prižiūrėti, tokioms institucijoms žvalgybos uh, tarnyboms prižiūrėti. Nors ir nebuvo rekomenduota, kad atsirastų kažkokių interinstitucinių uh, institucijų. Mūsų komitetas e, šią prasme yra vedantysis komitetas, nors ir dirba drauge su kitais komitetais. Uh, Reikia pasakyti, kad mes su nacionaliniu parlamentu atitinkamais komitetais renkiame, rengiame įvairiausius klausimus, seminarus, e, skirtus rizikos analizai, e, santykiams su trečiosiomis šalimis, kad galėtume įvertinti e, veiklos proporcingumą, tame tarpe neužmirštant ir biudžeto dėmens ir vertinant, kiek vieni ar kiti veiksmai atneša pridėtinės vertės. Mums parlamente taip pat rūpi, kaip įvairios agentūros pasitarnauja, pasitarnauja tam, kaip jų veikla yra suvokiama, ar ji yra proporcinga, ar yra naudinga. E, kolega ką tik kalbėjo apie tai, kad labai svarbu palaikyti ryšius tarp parlamentų ir aš manyčiau, kad tarp parlamentų reikėtų kažkaip formalizuoti informacijos mainus. Ar čia mes įkurtume kažkokį kontaktinių asmenų tinklą, ar kitaip, bet tai turėtų tapti kažkokiu būdu, kažkokiu mechanizmu, kuriuo galėtume vieni kitiems signalizuoti, kad atsirado kažkokie susirūpinimai ar problemos mums parlamente čianais būtų labai naudinga taip pat geriau žinoti e, nacionalinių parlamentų, e, operatyvinius, e, e, operatyvinės pastangas, veiklos pastangas konkrečiose srityse. Ir tik tai taip mes galėsime užtikrinti sisteminę parlamentinę priežiūrą, žinoma, įtraukiant ir kitus mūsų parlamentų komitetus. Čiagi neina vien kalba apie vidaus reikalus. Daugeliu atveju įtraukiama daugybė dalykų. Kai tik žengėme į saugumo teritoriją, atsiranda visokių kitų klausimų - nelegalios migracijos. Ir kaip visa tai taip pat atitinka e, tarptautinė žmogaus teisų sąranga. Aš manau, kad mums dar reikės pagalvoti e, apie mūsų šio posėdžio galimą poveikį tarp instituciniai darbo grupiai. Ir kaip e, kolega ką tik sakė, mes turime pamastyti, kaip dirbsime toliau, galbūt apsispręsti dėl tų konkrečių klausimų, vietoj to, kad atsitiktiniu būdu keltume vieną ar kitą problemą. Taigi e, tai turėtų e, tapti sistematingesniu darbu, e, kontroliuojant agentūras, kurios be jokios abejonės daro didelį poveikį ir ES piliečiams, ir žmonėms gyvenantiems ne ES. Ačiū. Taigi, diskusijų dalyviai jau baigė savo pasisakymus ir dabar pradėsime diskusijas. Taigi pagrindinė taisyklė, kalbėkite neilgiau dviejų minučių. E, šiuo metu dabar nori kalbėti tik tai du kalbėtojai. Taigi e, yra dar laiko, kad prisijungtų prie šių dviejų kalbėtojų dar kiti. Jeigu norėsit kas nors kalbėti, tai praneškite man. Pradėsime nuo Evos Talenfinė iš Švedijos Rikstago. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, ačiū, kad dar kartą sutikite man žodį. Iš tiesų, aš manau, kad šios diskusijos buvo vaisingos, mes dvi dienas praleidome tikrai įdomiai ir naudingai. Aš esu Švedijos parlamento teisingumo komiteto narė ir manau, kad viena iš svarbesnių sričių, kurią turime mes užsiimti ES, tai būtent kovoti su organizuotų nusikalstamų bei kitomis nusikalstumo formams. Aš manau, kad ta veikla paprastai susijusi su kova su nusikalstamumu yra dažnai susijusi ir su e, žmonių teisėmis ir laisvėmis, bei jų ribojimu. Tačiau aš manau, kad e, mes turime surasti pusiausvyrą tarp tų priemonių, kurios skirtos yra saugoti piliečiams ir tarp priemonių, kuris siekia išsaugoti jų teisės ir laisvės. ES sutarties 12 straipsnėje yra parašyta, kad nacionaliniai parlamentai taip pat turi kontroliuoti Europolą ir Eurojustą. Vadinasi, ši procedūra yra skirta įtraukti nacionaliniams parlamentams ir, ir suteikti jiems tam tikrą vaidmenį šiame e, stebėsinos procese. E, Švedijos parlamento teisingumo komitetas mano, kad e, turėtų būti bendra procedūra sukurta kuri būtų skirta užtikrinti parlamentiniai kontroliai. Būtent kontroliuojamas turėtų būti Europolas, Eurojustas ir turėtų būti bendras tvarkaraštis, kaip turėtų būti vykdoma e, ši kontrolė. Šita parlamentinė kontrolė turėtų būti paprasta, greita, konkreti ir nereikia jokių papildomų institucijų kurti tokiam reikalu. Labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas, tai vadinasi iš viso 28 suinteresuotos šalis, dalyvautų vienodomis sąlygomis ir e, sukurtų forumą tokiams diskusijams bei, e, bei priežiūrai. Aš manau, kad e, mes turėtume dokumentus, kurie būtų pateikti tinkamai ir laiku. iš esmės e, e, negalima vienu metu gauti daugybės dokumentų, net negalima su jais susipažinti dėl laiko stokos. Mes manome, kad e, toks forumas, tai yra Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų, būtų puikia puiki arena diskusijoms, kurias siūlytų, pavyzdžiui, komisija dėl Europolo daugiametės strategijos ir, ir Europolo veiklos planų. Šitą stebėseną arba parlamentinė priežiūra turėtų pirmiausia būti nukreipta į rezultatus ir strategijas, o neturėtų prižiūrėti atskirų sprendimų. Todėl mes manome, kad galėtų būti sukurtas bendras forumas, kaip jau minėjau, diskusijoms dėl Europolo ir Eurojusto strategijų. Ačiū. Dabar sutikiu žodį poniai Margaret Dibur iš Niderlandų senato. Ačiū. Ačiū už tai, kad e, visi susirinkome čia aptarti svarbių reikalų ir e, dėkuoju taip pat už gyvas diskusijas. Tačiau aš manau, kad diskusija būtų geresnė, jeigu mes būtume geriau pasirengę nagrinėti šios klausimus. Aš sutikčiau su ankstesnė kalbėtoja. Mes e, turėtume atkreipti labiau dėmesį, ruoždamės diskusijai, tai yra kokie svarbiausi klausimai ir E, kokie mūsų prioritetai diskusijams. E, ir mes ne tik tai pasikeistume savo nuomonėmis, pareiškimais, bet ir spręstume, kas būtų ir toliau. Nuseklus procesas turi būti. Ir koncentruotas mūsų dėmesys į tam tikrus dalykus. O dabar dėl šitos demokratinės atskaitomybės agentūrų. Iš esmės dabar čia akcentas yra dedamas ant nacionalinių parlamentų, kad jie turėtų teikti e, e, savo atsiliepimus apie agentūrų veiklą savo nacionalinėse ataskaitose. Taip pat e, Europos parlamentas turėtų stengtis įgyventi tą parlamentinę kontrolę. Tačiau aš manau, kad svarbus dalykas yra mūsų bendra priežiūra. ir nelabai gerai, kad mes nežengėme realaus žingsnio į priekį ir kad mes e, e, tikrai nediskutavome dėl to e, bendros priežiūros. Aš manau, kad e, mes išsamiau turėtume e, panagrinėti, e, kaip galėtume sukurti e, pavydalą šitam, e, e, šitai bendrai priežiūrai. Ir e, manau, kad tai yra puikiai tema konferencijai kitai, kitiems metams manau, kad mes turime vis dėlto žengti į priekį ir žiūrėti, kaip e, toliau stebėsime ir prižiūrėsime agentūras. Taigi, jeigu niekas daugiau nenori pasakyti, e, prieš suteikdamas e, galimybę prelegentams atsakyti į klausimus, aš taip ir padarysiu. Mm, bet jeigu kas nors nori pasakyti, tada prašome. Niekas nenori pasakyti. Taigi, dabar atvirkštinė tvarka nuo kairės pradėsime. E, dabar ponui Vazui. Ačiū. Manau, e, Švedijos ir Olandijos atstovės paminė tai, kad reikia testinio darbo, kad reikia pratesti tas pastangas. Labai smagu atvykti į Briuselį. Labai gerai vis tik tai turėti detalę informaciją iš anksto. Uh, Bet toliau reikia nepamiršti ir darbo po šio susitikimo, po šio posėdžio. Ir aš, kai sugrįšiu o, į savo komitetą ir mano darbuotojai už salės, aišku, turės daugiau darbo, iš karto m, mm, pasižiūrėsiu. O, jūsų valstybių narių interneto svetainėse, kokius tyrimus jūs atliekate. Mano vidaus reikalų komitetas analizuoja radikalizmo priežastis. Mes taip pat e, tyriame ir tai, ką jūs turbūt girdėjote iš tarptautinių žinių pranešimo. telefo, apie telefoninių pokalbių pasiklausimą ir įsilaužimus. Taigi, Aš manau, kad ką mes turime padaryti. Man labai patinka panios Džin mintis, galbūt iš tikrųjų jos komitetas ir vicepirmininkai galėtų būti kaip tas e, ryšių punktas, galbūt tai ateičiai kažkokia mintis, bet tikrai niekas netrukdo rytoj mums sugrįžus į savo a, parlamentus, paprašyti savo darbuotojų, panalizuoti visų 27 valstybių narių a, svetainėse, a, koks yra jūsų atliekamas darbas, ką jūs dabar a, tyrėte. Pavyzdžiui, dėl, a, m, dėl Europolo, kaip Džin Karlos, kiti pasakė, labai svarbu dalytis informaciją, kad nedubliuotumėm darbo. Labai svarbu, kad Europolo direktorius ar Frontex vadovas atvyktų pas mus, bet lygiai taip pat man tinka ir elektroninis paštas. Aš jau per senas e, Facebook'u ar Twitter'u, tai man tenka, aišku, palaikyti ryšį e, senamadiškai, elektroniniu paštu, Matau man siunčiamus ženklus. Aš manau, kad tikrai galime puikiai užmėgsti ryšį ir papasakoti vieni kitiems, ką mes atliekame šiuo metu. Ar yra gal kokių bendrų grėsmių. Pavyzdžiui, gal Junktinė karalystė tik tai um, JAV klausimais užsima dėl istorinių priežasčių, bet um, apsilankęs Vašingtonė aš pamačiau, pavyzdžiui, kad vidaus saugumo uh, tarnyba irgi analizuoja Amerikoje radikalizmo priežastis ir šaknis. Taigi, Aš pasakau, kad ir mes Londone tuo pačiu užsijimame. Ir po dviejų savaičių uh, susiskambinom, apsikeitėm informaciją. Aš labai džiaugčiaus, kad ir su Švedija, su Portugalija, su Olandija, su visais irgi keistumėmės informaciją. Tikrai negalime laukti, kad kažkas už mus tai padarytų. O į tą laiką, jeigu uh, e, Džin galėtų tą savo mintį pr įgyvendinti, pratesti, gal kažką jin paskirtų uh, tuo ryšių pareigūnų. Ir Galiausiai, štai neseniai vyko Londone konferencija dėl priegybos žmonėmis ir susirinko kolegos iš įvairių ES valstybių narių. Aš manau, kad tai irgi būdas, kaip mes galėtumėm dirbti. Čia jeigu mūsų specializuoti komitetai užsima tais klausimais, tai tikrai galiu pasakyti, kad Europolas yra labai svarbus mūsų darbė. Ir jeigu jūs rengiate kažką susijusiu su Europolu, aš labai mielai, jeigu praneštumėt man, atsiųščiau, ką nors iš savo tarnybos, kad irgi sudalyvautų jūsų renginyje. Aš manau, kuo glaudesni bus tie ryšiai, tuo bus geriau. So much, <clears throat> uh, uh say, I, I... Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad pritariu jūsų pastaboms dėl to, ką turime uh, padaryti pratesdami mūsų šį darbą. Aš jau vakar kolegoms um, privačiose diskusijose tą patį pasakiau. Mes čia lyg ir darom tokia išvada, kad nieko naujo nevyksta ir tai baisu, bet manau, kad mus vienyje mintis, kad turėtumėm dirbti iš vien ir tokiu būdu kažką iš esmės pakeisti, užtikrinant šios ryties skaidrumą, parlamentinę priežiūrą. Mes, nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas, turime dirbti iš vien. Ir mūsų koordinatoriai žengs specialų į posėdį su biuru, kad galėtų įvertinti šios sutikimo diskusijas ir nuspręsti, kokių darbų reiktų toliau dirbti, e, imtis. E, pirmininkas Lobės Aguilar konkrečiai pasiūlė pradėti bendrą procedūrą, kuri leistų įvertinti Europos agentūrų darbą Taigi manau, kad aš tikiuosi, kad per artimiausią laikotarpį taip ir bus padaryta, kaip e, Niderlandų atstovė pasakė, gerai yra, kad būtų daugiau kontrolės toms agentūrams bet jos turėtų savo veiklą pristatyti ne vien tik vyriausybėms, bet ir parlamentams. Ir mums reikalinga bendra procedūra, kur dirbtumėm visi kartu, kitaip niekas nepasiteisins. Taigi labai tikiuosi, kad pirmininkas Lobės Aguilar tikrai žengs tuo keliu, kad tai bus konkretus šios sutikimo rezultatas, jog mes sukursime tokią bendrą Europos agentūrų vertinimo procedūrą, kurioje dirbsime kartu. Thank you. Um, Pone Lambert. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau pratesti tai, ką komiteto vicepirmininkas čia pasakė. Svarbu turėti tam tikrą vaidmenį, e, tam tam, tam tikrą pavardę, tam tikrą kontaktinį asmenį, kad žinotum, su kuo kitą kartą reikėtų susisiekti. E, kalbant apie agentūras, tai e, juose dirba valstybių narių atstovai, žinoma, visi turi ten savo vaidmenį e, valdymo organuose, bet ko gero nepakanka dialogo su tais, kurie, su tais iš mūsų, kurie užsiimame parlamentinė priežiūra. Ateityje galbūt iš tikrųjų galėtume pagalvoti apie tam tikrus esminius klausimus, kuriuos galėtume sformuluoti iš anksto. Ir aš tikrai e, solidarizuojuosi su tuo, kas buvo pasakyta apie dokumentaciją. E, ji turėtų būti gaunama laiku, o jeigu dokumentai yra pernelyg ilgi, galbūt turėtume gauti bent jau kažkokias rezumė. Taigi, reiktų iš anksto pagalvoti, kokie klausimai e, domintų visus arba e, galbūt porą darbo grupių galėtų specializuotai susitelkti ties kažkokią problematiką, pažiūrėti, ką mes veikiame, kovodami su nusi, e, organizuotų nusikalstamumu ar dirbdami saugumo srityje ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad visi išsivešime e, šių minčių ir e, galėsime pagalvoti apie tai, kaip tokius mūsų susitikimus padaryti našesniais, produktyvesniais. Ir tokiu būdu kažkokių pokyčių įnešti. Tai būtų labai svarbu. Būtų svarbu panalizuoti, kaip tą galima būtų geriau organizuoti. Dėkoju. E, turbūt jau pastebėjote, kad mūsų kiti du prelegentai nebegalėjo su mumis čia draugė dirbti. Vienas iš jų turėjo skubėti į lėktuvą, ponas Aguilar e, taip pat turi sustikimą su pirmininkaujančios Lenkijos atstovais. Tad e, aš pats, e, pabandydamas prieš apibendrindamas, suteiksiu dar žodį ponui Padžiau iš Čekijos parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vieną organizacinę pastabėlę norėčiau pasakyti. Kitam tokiam posėdžiui galbūt gerai būtų gauti dokumentus iš anksto. Kolegė iš Švedijos jau čia paminėjo, tai dabar turiu didelę krūvą dokumentų prieš save ant stalo, bet jų perskaityti yra neįmanoma. Ir dabar dar vienas dalykas. Aš per diskusiją anksčiau klausiau apie vidaus sienas, tačiau tiesą sakant negavau atsakymo. E, ir todėl aš siūlyčiau organizuoti klausimų atsakymų e, laiką taip, kad būtų du klausimų raundai tai leistų tą diskusiją padaryti vaisingesnė. The... Dėkuoju visiems, kurie prisidėjo prie diskusijos. Aišku, dėkuoju prelegentams už jų pasisakymus ir pabandysiu dabar šiek tiek e, apibendrinti, išryškinti vieną ar kitą tendenciją. Žinoma, jeigu bandai pirmininkauti 27 parlamentų ir Europos parlamento atstovų susirinkimui, niekada visiems neįtiksi. Aš pastebėjau, kad paskutinėje diskusijoje e, nebuvo visiškai e, vieningo sutarimo. E, kalbant apie kažkokią vieną instituciją, kuri atliktų mūsų aptariamus veik, veiksmus, Taigi aš asmeniškai e, negirdėjau nei vieno raginimo, kad turi būti vieninga institucija, kuri prižiūrėtų agentūras, lybė komitete, kiek suprantu, turės dar vykti diskusija dėl to. E, taip pat turėčiau e, apibendrinamas pasakyti, kad pritariu ponui Agilar, kai jisai sakė, kad kitų metų panašus posėdis turėtų būti sistematiškesnis, geriau struktūruotas Nors ir dabar turime pripažinti, kad šiais metais mes pažengėme tinkamą kryptimį lyginant su pereitais. Aš taip pat e, nemanau, kad kas nors prieštarautų pono Agilar pasiūlymui 2012 m. spalio mėnesį surenkti kitą panašų posėdį, tikintis, kad e, visi nacionaliniai parlamentai atsiūs savo atstovus. Sutiksite, kad e, šioje srityje ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai turi tiesiogiai įsitraukti į parlamentinę priežiūrą. Ir nėra čia jokios konkurencijos, e, kas viršesnis, kas pirmesnis kadangi viską labai aiškiai formuluoja sutartis. E, laisvės saugumo teisingumo sritis, erdvė visų pirma yra valstybių narių kompetencija, tačiau lygiai taip pat yra apibrėžtos ir Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų galios. Taigi tokie susitikimai, kurie prasidėjo kitame kontekste, labai aiškiai prisideda prie tų tikslų pasiekimo. E, čia turime piliečių laisvių komitetų atstovus, nacionalinių parlamento atitinkamų komitetų narius. E, Suteikti. Suteikėme žodį dviems nacionalinio parlamento atstovams, vienam Europos parlamento atstovui ir nebuvo jokios konkurencijos ar e, ginčių dėl vienu ar kitų pirmenybės ar e, dominavimo. Vienintelis dalykas, kurį turime svarstyti, yra kaip mūsų darbą padaryti veiksmingesnį. Ir čia vienas dalykas, aišku, iš anksto ir, ir tikrai iš anksto. Mes privalome užtikrinti, kad turėsime dokumentų duomenų bazę. Pavyzdžiui, kad Europolo metinė ataskaita būtų pateikta iš anksto ir kad ją galima būtų tokiame sustikime kaip šiame svarstyti kitą kartą. Ta reikėtų mintį išplėsti ir kitų agentūrų atžvilgių. Taigi labai tikiuosi, kad e, pono Aguilar ir e, komisarės Malstrom mintys iš tikrųjų padarys e, tinkamą poveikį absoliučiai sutinku su tais, kurie sako, kad nėra jokios prasmės e, gauti krūvą dokumentų tą pačią dieną ir jie tiesiog guli ant stalo prieš jūs. Juos mes turime gauti iš anksto. Lygiai taip pat e, mes turėtume turėti galimybę suformuluoti agentūroms savo klausimus gana iš anksto ir tokiu būdu leisti joms tinkamai sureaguoti. Tokiu būdu ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas geriau įsivaizduotų, kur link suks kalba per mūsų susitikimą. Ir be jokios abejonės e, yra aiškus poreikis geriau vieni kitus informuoti, kas vyksta nacionalinės parlamentuose, Europos parlamente, kad galima būtų e, pasinaudoti naudingą patirtimi, geriau suprasti, kas rūpi valstybėms narėms ir Europos parlamentui. Aš tikiuosi, kad e, neperžengiau kažkokių labai griežtų ribų, formuluodamas e, šias išvadas sutinku su tuo, ką pasakė ponas Aguilar. Europos priežiūros komitetas e, Lordų rūmose yra nusiteikęs veikti būtent tokia kryptimi. Ir aš tikiuosi, kad kitais metais surenksime tokį pat posėdį, kuris bus sistematiškesnis, veiksmingesnis, remsis e, išsamesnė informacija ir kad mes pagaliau pradėsime tenkinti 88-ąjį Lisabono sutarties straipsnį, kuris reikalauja, kad būtų tinkama parlamentinė kontrolė. Tad e, jeigu visus tenkina tokios mano išvados, e, ponas Agilaras suteikė man įgaliojimus pabaigti šitą posėdį. Jis apgailestavo, kad turėjo išvykti bet e, susitikime su pirmininkaujančias Lenkijos atstovais, jis yra Europos parlamento atstovas. Taigi, jo vardu dėkoju visiems kolegoms, Europos parlamento sekretoriatui už šio posėdžio organizavimą. Aš labai tikiuosi, kad e, jie ir toliau prates šį darbą drauge su nacionaliniu parlamentu sekretariatais, kurie turi būti įtrauki, nes jie yra tolygus partneriai ir tinkamai parengs kitų metų posėdį, kuriuo ponas Agilar galės didžiuotis. Žinoma, viskas priklausys nuo mūsų pačių indėlio. Taigi dar kartą dėkoju Piliečių laisvių komitetui už tai, kad e, jie prisidėjo prie pastarųjų dviejų dienų sėkmės. Posėdis baigtas. Ačiū.